Yeah, yeah. All right, Jazine's back. Okay, I'll start anyway. And first of all, before I introduce George, I just want. Prieš pristatydamas e, Džordžą norėčiau padėkoti nariams komiteto už dalyvavimą klausimai įtrio komitete. Uh, Ačiū už parodytą didelį drausmingumą ir susilaikymą. Atkalbėjote tik po tiek laiko, kiek buvo nurodyta. Net, nepaisant to, kad buvo vėluota pradėti 20 e, minučių dėl ITRE e, komiteto, o dabar einame prie kito darbo atvarkės punkto, keitimasis nuomonėmis su mūsų bičiuliu Džordžiu Jeržembovskiu dėl funkcinio oro erdvės bloko. Ačiū pirmininkė, gerbėme Europos parlamento nariai, džiugu vėl pasislankytis, visuomet čia jaučiuosi kaip namuose. Na ir atsinešiau kartu su savim ir naują dokumentą. Tikiuosi, kad jūs jį jau gavote, tai mano pažangos ataskaitos atnaujintas variantas praėjus šešeriems mėnesiams nuo paskutinio mano pranešimo, pradėsiu teigiamą gaidą. Nuo praeito susitikimo Bulgarija ir Rumunija pasirašė e, susitarimą dėl Dunojaus FAB pernai, gruodžio 12. -ąją. Ką tik lankiausi Sofijoje ir Bukarešte ir galiu pasakyti, jog abi valstybės intensyviai dirba uh, kad įgyvendintų veiksmus siekiant geresnio bendradarbiavimo tarp nacionalinių priežiūros institucijų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų. Manyčiau, kad Dunojaus e, FAB galės e, veiksmingai veikti, atsižvelgiant į tai, ką man sakė jie per pastarąsias dvi savaitės. Na ir žinoma, Mm, jis veiks greta švedų, danų, e, airių, kitų e, blokų. Danai, švedai, airiai ir uh, britai uh, suintensyvino savo darbus, kad sujungtų uh, blokus. E, ta naujo bloko pavadinimas bus FAB 4, pažymint, kiek valstybių narių dalyvaus ir e, nagrinėja um, idėjas gyventinės operacinių veiklos lygmenių ir jie žino, kad jeigu nori sujungti uh, savo blokus, tai reikėtų susitarimo ir nacionalinių uh, lygmenių, ir tiekėjų lygmenių metų pradžioje prisimenate savo pačių, argu, um, savo pačių ginčą, kai parengėte pranešimą ir sakėte komisijai, kad būtų labai gerai per artimiausius porą metų sumažinti funkcinio oro erdvės blokų skaičių nuo 9 iki mažesnio skaičius, kad tai turėtų būti bendras ES dangus ir turbūt švedai, danai, airiai ir britai uh, rodo gerą pavyzdį. O dabar pradėsiu pateikti jums e, negatyves, neigiamas naujienas, dėl keturių FAB nepasirašyti valstybiniai e, susitarimai. Žinote, e, kad funkcinis oro erdvės blokas galėtų pradėti veikti, reikia susitarimo nacionalinių lygmenių, susitarimo tarp priežiūros institucijų, reikia susitarimo dėl tikro bendradarbiavimo iki integracijos E, navigacijos paslaugų teikėjų likmenyje. Tai dėl keturių funkcinių blokų valstybiniai sutarimai ne, nepasirašyti. Tai e, Šiaurės Europos e, FAB, Norvegija, Suomija, Estija, Latvija. Atsiprašau, ar galėčiau gauti kavos, sako kalbantysis. Toliau Baltijos FAB, tai yra Lenkija Lietuva. Trečias FAB yra pietričių fa, Portugalija, Ispanija ir ketvirtas fa, vadinamasis Blumet fa, tai yra Italija, Malta, Graikija ir Kipras. Ir beje, Praeitą savaitę man skambino iš Kipro valdžios pareigūnas ir jis pasakė, kad Kiprė nėra vyriausybės. Na, gerai, vyriausybės nėra, tai žmonių sprendimas turėtų būti, bet vis dėlto jūs galite pradėti viską e, renkti. Ir pasirenkti valstybės sutarimo pasirašymui. Tikimės, kad e, po rinkimų, gegužės pradžioje, Kiprė bus suformuota koalicinė vyriausybė ir kad ir um, jie galės pasirašyti tą valstybinį sustarimą. Kas dar neramina, kad yra du blokai, dėl kurių pasirašyti valstybiniai susitarimai, tačiau nesimato noro stiprinti bendradarbiavimo, galbūt prisimenate Centrinės Europos FAB, jis apima šešias valstybės ir 35 procentus, procentų, ši, ši, 35 procentus oro erdvės. Dešimtaisiais metais buvo pasirašytas susitarimas. Ir uh, yra tam tikros e, pažangos, kalbant apie teikėjų lygmenį, bet e, daug kas sako, kad e, reikia palūkėti, kol bus išrinkta nauja Prancūzijos vyriausybė, bet negalima nuolat laukti rinkimo. Toliau kitas FAB apimantis septynias valstybės, tai yra Slovakija, Čekija, Vengrija, Austrija, Slovenija, Kroatija ir Bosnija, Hercegovina. Jie irgi ieško būdų, bet tiesą sakant, visai nesenai lankiausi Bosnijoje ir Cegovinoje, nes ten e, vidurio Europos FAB pirmininkas, bet abiem atvejais ir FABEK ir vidurio Europos bloko atveju e, neramina tai, kas vyksta, nes teisės aktas buvo primtas devintaisiais metais ir ten buvo pasakyta aiškiai, kad po, po trijų metų, 12 gruodžio ketvirtą, turi būti esminių patobulinimų arba sąlygų tokiems patobulinimams e, svarbiais e, aspektais e, - saugumas, ekonominis poveikis, ekonominis naudingumas. Turi būti ta pažanga. Uh, Ir e, nenoriu pasakyti, kad reformų negyvendinta, kai kas įgyvendinta atskiriais klausimais, kas priklauso nuo to, kuris tai blokas. Pavyzdžiui, e, oro maršų suderinimas, pakankamai gerai čia viskas vyksta kai kurių bloko atveju ir, tarkim, nereikia skraidyti zigzagais, galima e, sutaupyti kūro, tai sutaupo lėšų ir saugo aplinką. Yra E, blokų, kuriuose pradėta veiks, veiksmingai efektyviai naudota oro verdė, tai viena iš sėkmės istorijų, įgyvenant e, FAB. Ir e, pirmą kartą civiliai ir kariškiai galvoja kartu, kaip, kaip galėtų dirbti. Daugelį šalių oro pajėgų generolai svarsto, kad galbūt gali skraidyti mažiau, palikti erdvės ir, e, ir civiliams, yra gerų pavyzdžių. Žinoma, dar vienas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų e, švedų FAB. Jie įsteigė kontroliuojančią įmonę, kuri pradeda darbą nuo šių metų Liepos e, pirmos. Ir uh, Tai iš esmės bus e, vienas teikėjas ir e, tas e, modelis gali pasiteisinti ir ga, galima, pavyzdžiui, suburti visus nacionalinius oro navigacijos paslaugų tiekėjus į vieną kontroliuojančią įmonę. Tai vienas geras pavyzdys, nors ir minėjau neigiamų dalykų, tačiau blokų steigimo idėja pasitvirtino akivaizdu. Funkciniai oro blokai tai priemonė pažangos siekti viename bendrame ES danguje. Kita priemonė tai yra nacionaliniai rodikliai, rodiklių e, sistema ir savo ataskaitos e, vienoje iš dalių e, kaip tik tai ir rašau kaip galima įvertinti nacionalinius rezultatus, aš galiu tik tai asmeniškai vertinti, kai kurios valstybės narės galbūt ne, nesutiks, kadangi peržiūros institucija tik tai baigė renkti savo dokumentą, kitą savaitę galbūt pateiks tą dokumentą, komisija gal turės dar prie to grįžti, bet pateikiu savo asmeninį vertinimą ir pavyzdžiui, Jungtinės karalystės na, geras yra e, FAB ir aš pasakiau savo ataskaitoje, kad ekonominio e, efektyvumo e, veiksniai šiame bloke prisideda prie ES tiklų. Junktinės karalystės buvo prašyta peržiūrėti savo veiklos efektyvumo rodiklius, bet tie rodikliai liko nepakeisti. Na ir kalbant apie veiklos planus, komisija gali prašyti valstybių narių e, gerinti savo e, rodiklius, bet daugiau nieko negali padaryti. Aišku, komisija e, gali paduoti valstybės narės į Europos e, teisingumo e, teismą, jeigu valstybės narės e, nevykdo rodiklių ir turbūt reikėtų nepamiršti, kad valstybės narės kartu su Europos parlamentu apsisprendė dėl vieno teisės akto ir privalo dabar laikytis to teisės akto, todėl turėtų kurti laiku funkcinius oro erdvės blokus, kad jie veiktų. Turime gerų tokių blokų pavyzdžių kai kurie e, FAB e, nariai kreipėsi į mus, mes neturime minčių, ką, ką kitose blokose daroma, kad būtų galima uh, užtikrinti didesnį uh, saugumą, didesnį pajėgumą, uh, mažesnį poveikį aplinkai, didesnį ekonominį efektyvumą. Ir aš galėčiau pasakyti valstybėm narėm, kad jos turėtų paskubėti, kad baigtų savo darbo iki gruodžio ketvirtos. Uh, Ir kai kurie jūsų nariai taip pat e, kreipėsi nacionalinius ministrus ir sakė, kad tas baisus koordinatorius savo ataskaitoje e, baisių pastabų įrašė, ar tikrai pas mus viskas taip e, blogai. Na, iš tiesų mes nieko nenorime bausti, mes tik tai norime skatinti valstybės narės E, dirbti tą darbą. Vakar sutikau su vicepirmininku Kalasu ir jo vertinimu vienas Europos e, dangus yra vienas iš prioritetų antro šių metų pusmetis. Jie puikiai žino, kad Europos parlamentas laukia jo darbų, kadangi komisija yra sutarčių sergėtoja ir jeigu valstybės narės netlieka savo darbo, tai komisija turi siūsti priminimo laiškus ir aš siūlau tos laiškus siūsti, tai laiškai siunčiami prieš pradedant pažeidimo procedūros, kadangi laikas bėga ir galiu pasakyti, kad jeigu viskas nebus tinkamai šių metų gruodžio ketvirtą dieną, tai komisija galės pradėti informuoti valstybės narės apie pažeidimo procedūrą. Uh, Tačiau e, vienas bendras ES dangus yra tai, ką mes pažadėjome e, sukurti, tai gerai piliečiams, aplinkai ir neapgaudimėkime savęs. Ir parlamentas, ir komisija e, tikrai turėjo galvoje tai, ką sakė. Ir kaip buvęs parlamento narys e, galiu pasakyti, kad labai dažnai e, sukūrėme gerus teisės aktus, o valstybės narės nenori jų perkelti. Kaip tik tai todėl aš manau, kad komisija kaip sutarčių sergėtoja yra ta institucija, kurią galima pasinaudoti. Ir komisijos narys Kalasas taip pat tai mato. Taigi pradėjau teigiamą gaidą, tokia ir pabaigsiu. Uh, trečiosiuose šalise kalbama apie prisijungimą prie FAB. Žinote, kad pagal teisės aktus blokų kūrimas yra visiškoje valstybių narių kompetencijoje. Komisija negali nurodyti, um, ką kviesti prisijungti prie, prie blokų. Valstybės narės dėl to sprendžia. Tačiau dabar visai um, malonu pasikalbėti um, su kai kuriom valstybėm ir pavyzdžiui Islandijoje kalbėjusi su vidaus reikalų e, ministru, kuris atsakingas už transporto sektorių ir man susidaro, e, susidaro toks įspūdis, kad jis viduje sieks pažangos, kad būtų apsispręsta dėl to, prie kurio bloko norėtų prisijungti. Jie turi tris e, galimybės. Jau buvo E, pradėta darbą, buvo prisijungę prie vieno bloko, bet po to išstojo, galbūt galėtų rinktųsi Danų švedų fab, kadangi Islandijos e, pas, paslaugų uh, tiekėjas turi susitarimą su Danijos vyriausybė uh, dėl ryšio su Grenlandija ir uh, taip pat yra ryšys ir su Junktinės karalystės E, bloko. Bet jei pažvelgtumėm į gaublę, Šiaurės Atlanto e, maršrutai apima Islandiją, Junktinę e, karalystę, taigi Islandijos vyriausybė turi galimybę rinktis iš trijų blokų, tačiau turėtų duoti signalą iš ko norėtų um, gauti kvietimą, turėtų kalbėti su valstybėm. Kitas įdomus dalykas, buvau Serbijoje, jei pažvelgtumėte į mano ataskaitos e, pirmą puslapį, matote, yra uh, skylė. Tarp kelių blokų tai yra Vidurio Europos e, blokas, Lumet blokas, tai iš esmės toj vietoje, kur yra Vakarų Balkanai, kur yra Serbija, kitos valstybės. Serbija turi uh, vidaus uh, sustarimą dėl bloko su Juotkalnyje ir ten yra vienas. Uh, e, Tikėjas, kuris kontroliuoja oro eismą, tarp Serbijos ir Jotkalnyjos. Ten yra gerų poslinkų, kalbėjusi su rumūnais vulgarais, kurie yra Dunojaus bloko nariai. Pasižiūrėsime, e, kas juos e, pakvies, e, tačiau būtų galbūt visai ne, neblogai. Tai turint galvoje, kad Moldavija kalbasi su Rumunija, Bulgarija dėl prisijungimo iš rytų pusės prie šito bloko, reikia pasižiūrėti, kas iš vakarų galėtų prisijungti ir galbūt Serbijoje Jotkalnyje galėtų tai padaryti, turėdama savo valstybinį susitarimą ir galbūt ir Makedonija oficialiai vadinama buvusią Jugoslavijos valstybė Makedonija, galbūt jinai galėtų e, prisijungti taip pat. Valstybės narės pačios turi spręsti, ką pakviesti prisijungti prie, prie savo e, blokų, bet gerai, kad valstybės galvoja, kad reikia kviesti kitas valstybės ir gerai, kad ir vakarų Balkanų valstybės galvoja apie prisijungimą prie funkcinio oro erdvės bloko sistemos prisijungimo. Tad e, tokia teigiama gaida ir e, pabaigsiu. Noriu padėkoti atsakingo generalinio direktorato na, darbuotojams. Ačiū ponui Kastelėti, e, padalinio vadovui, kitiems darbuotojams noriu padėkoti komisijai, kadangi darbas sudėtingas, tačiau malonus ir verta jį dirbti. Žinote, neretai valstybės narės žino, kad jų prievolė tai yra. Tačiau dažnai transporto ministrai turi problemų su geležinkeliais, su uh, vilkikais ir kol danguje nėra uh, problemų, kol iš dangaus lėktuvai ant galvų nekrinta, atrodo, kad viskas gerai yra. Uh, Tačiau, e, kai kalbame su transporto ministrai, jie žada, kad prisidės prie to, kad būtų sukurtas e, efektyviai veikiantis bendras dangus. Tai darome dėl ekonominio naudingumo, dėl poveikio aplinkai, tai yra naudinga ir mūsų visuomenėms, ir piliečiams. Dėkui. Dėkojame ponui Ježempovskijui. Turime aštuonis norinčius pasisakyti, turime mažų 36 minutės, taigi prašyčiau kalbėti neilgiau negu 2,5 minutės, 3 minutės, kad tada galėtų Džordžas dar ir atsakyti. Ponas Džordž. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Georgui už nuvir, nuveiktą darbą, už ataskaitą, gavome, kurią gavome ir už šį pristatymą. Šnekėjo pradžioje ir pabaigoje jis optimistiškai, o vidury buvo tokių nusivylimų gaidelių. Mes nusiminę ne tik, todėl kad ne tik šiuo atveju, bet dažnai tai būna, kad taryba kažką nusprendžia, bet vėliau to neįgyvendina man atrodo, kad paprastas pilietis būtent taip mato padėtį. Aš negaliu paaiškinti piliečiui, kodėl priimami įstatymai, bet jie paskui nėra įgyvendinami ir kodėl niekas dėl to nėra baudžiamas. Ir čia kalbame apie ES patikimumą. Mūsų interesas turėtų būti paspausti įgyvendinti įstatymus. nes taip ir aplinką tausojame ir kaštus taupome, jau anksčiau esame vienbalsiai dėl to um, susitarę, taigi man rodo, kad net nebereikia iš naujo įrodinėti ir žinia, kurią siunčiame, turėtų būti aiški. Taigi man tokie klausimai, kokių sunkumų iškyla? Jeigu ilgainiui būtų labai sustaupyta daug lėšų, kokie sunkumai e, iškyla tai gyvendinti? Dabar jau vyksta antroji bendros problemos, e, bendros projekto dalis, kodėl nėra pakankamai efektyvumo, kaip galima būtų sustiprinti efektyvumą. Ir antras klausimas, sekantis klausimas, toks, ar būtų alternatyva virtualiems centrams jūsų nuomonė, ar būtų alternatyva ir ar būtų naudinga mm, įkurti virtualius centrus tam, kad pagreitintumėm visą procedūrą. Galiausiai norėčiau užsakyti savo nuomonę. Tikimės, kad komisija laikysis labai griežtos pozicijos šio klausimu. Negalime taikstyti su tuo, kad lauksime iki šių metų gruodžio kad prieitumėm tos pačios mm, iš, išvados, kuri jau, kurios jau šiandien yra e, prieita. Manau, kad reikia jau šiandien e, siūsti žinę, kad tai būtų kuo galima greičiau mm, atlikta. Ponas Alkadroji, ačiū pirmininkė. Ačiū būsam kolegai, ponui Ježampovskijui, už tokią nuoširdžią atvirą ana, e, padėties analizę. Jūs nusiminęs dėl kai ko mes irgi, bet e, mūsų tai nestebina. Jau kurį laiką e, matėme, kad valstybės narės nevykdi savo įsipareigojimų. Ir kad metų pabaigoje mes atsidursime tokioje padėtėje, kaip jūs ir sakote. Jūs kalbėjote ir apie pliusus, apie apie funkcinių oro erdvių blokų e, pliusus bendraja, bendrajam ES dangui, kad ir kaštai taupomi, ir tarša sumažinama ir taip toliau. Taigi nėra jokios pakratos priežasties neįgyvendinti šito projekto. Kaip galima būtų paspausti valstybės nares? Man atrodo, kad komisija pirmiausia turėtų jas paspausti, nes komisija būtent ir yra ta institucija, kuri galėtų tai padaryti mes galime individualiai ir taryboje dirbti šią kryptim, bet tai nebūtų taip efektyvu. Manau, kad trumpalaikiu laikotarpiu valstybės narės turi būti, jiems turi būti priminta, kada yra gyvenimo terminas. Bet ir komisija turėtų pradėti ruoštis. Turėtų pradėti ruošti naujus, naują teisės aktą, kuris būtų privalomas ir kuris būtų, prista, jeigu reikia, pristatytas iš karto pasibaigus terminui. Turiu du klausimus ponui. Ježambovskijui. Pirmiausia, kokios yra tikros priežastys, kodėl viskas taip lietai vyksta? Ar tai susiję su nepaslankumu nacionaliniu lygmeniu, ar su oro navigacijos um, atitinkamom institucijom? Antras klausimas, Pernai mes patvirtinom subsidijas, kai kalbėjom apie funkcinio oro erdvės bloko įkūrimą, įkūrimus ir ar žinote, kaip leidžiami šitie pinigai? Pone Maisner. Ačiū, Prinikė, ačiū, ponė Žambovski. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, uh, baisu, kad mes priimam teisės aktus, o paskui e, jų neįgyvendam. Yra visa eilė tokių teisės aktų. Iš tikrųjų, juk kainuoja visą tai daryti ir galų gale tai nėra įgyvendinama ir mes praktiškai tik tai kalbamės, o paskui tai tos kalbos neatsiperka. Vokietija ir Prancūzija yra kaip ir užblokuotos, pas mus vyksta rinkimai. Mums reikia šiek tiek daryti įtako savo valstybėse, kad tas procesas pagreitėtų, ką, ką dar galima daryti, reikia pagalvoti, nes šita patys tikrai yra netenkinanti. Aš visada kalbu apie bendrą Europos dangų. Yra žmonių, kurie net nežino, kad mes bandome tokius planus įgyvendinti. Žinoma, valstybės sekretoriams, ministrams reikia apie tai kalbėti, bet yra ir kitų žmonių, kurie galėtų daryti įtaką, bet jie tai nežino, apie tai nežino. Dažnai galvojama tik tai savo sienų ribose, o mes galėtumėm prisidėti, suvaidinti tam, vaidmenį, tam tikrą vaidmenį. Iš tikrųjų labai liūdna, kad atsidurėm tokioj padėti. Tikriausiai, jeigu pasistengsime, visi galėsime padaryti įtaką. Ačiū, ponas Kramer. Ponas Lichtenberg. Pone Lichtenberg, atsiprašau. Ačiū. labai maloni tema. Mes jau senai kalbėjome, kad ir finansiškai, ir saugumo prasme tai yra labai naudingas projektas, bet įgyvendinamas jisai daug lėčiau negu tikėjomės. Prasidėjus kriziai tikėjomės, kad darbai vyks greičiau. juk ir darbo vietų sukurtumėm savo šalyje. Bet čia galvojama apie, visada galvojama apie savo nacionalinį saugumą. Žmonės galvoja tik tai apie savo valstybę, ypatingai Austriją. Centrinė Europos daly būdama galvoja daugiau apie savo sienas. Čia mes kalbame apie valstybės, kurios dar visai neseniai viena su kitomis kariavo. Todėl aš iš dalies lik ir galiu suprasti, aš nes, nenoriu taiksyti su tuo um, dėlsimu, bet aš galiu suprasti, kodėl. Nors tai, kad jokio progreso bendradarbiavime iš vis nebuvo, su tuo irgi taikstytis negalima. Yra šalių, kurių, nu, kuriuose nuo vieno krašto iki kito nėra net tūkstančio kilometrų. Aš čia turiu galvoje viduržėmio jūros, funkcinio oro erdvės bloką. Taigi kokių sunkumų iškilo konkrečiame šitam, šiame viduržėme jūros bloke, lyginant su kitais blokais. Ar galima pasakyti, kad šitas blokas, šios, šito bloko padėtis gerokai blogesnė negu kitų, ar ne? Jeigu taip, tada reikėtų padaryti tam tikras išvadas ir įvertinti įvertinus situaciją, galbūt sukurti specialią strategiją. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir dėkuoju Gėlui už e, jo prezentaciją. Mes visi puikiai žinome, kad jūs nemažai dirbate ir dirbat sunku darbo. Ir man asmeniškai buvo labai malonu išgirsti, kad e, Britai ir Airiai pagaliau pradėjo veikti iš vien. Aš manau, kad negalima jokiais argumentais teisinti to, kad buvo vilkinama. Ir kai kurios šalis pasirašė jau šią iniciatyvą gyvendinti reikalingus dokumentus, o kai kurios dar ne. Tai yra visiškai neprimtina. Georgoj, nu, norėčiau pasakyti, kad aš dabar baigiu renkti pranešimą dėl Cezar sistemos. Ir be abejo, Cezaro Cezarą galima pritaikyti tik tuomet, jeigu veiks FABS, funkcinių oro erdvės blokai, nes tai yra neatsiejama Cezamo, Cezaro dalis. Eva ką tik pasakė, kad iš tikrųjų yra tokių šalių, kurios gali susidurti su praktiniais sunkumais, tačiau gal jos turėtų dar labiau pasistengti tam, kad įveiktų tai visas problemas. ir pietvakarių regione, pažiūrėjau, mes matome, kad daug e, tranzitinio e, eismo. Ir ten reikia imtis veiksmų kuo, skub, kuo skubiau. Žinome taip pat ir apie problemas, kurios iškyla ir su profsąjungomis. Ir e, vyriausybės turėtų viską pasversti iš Junktinės karalystės. Ir Junktinė karalystė mes nuolatos save prieš pastatome uh, Europai ir mums oro erdvės suverenumas labai rūpi. Tačiau jei mes išnagrinėsime, kokie būtų tokios sistemos privalumai, pamatysime, kad tai bus tikrai naudinga mums visiems. Ir kad galima bus sutaupyti milijardus visoje Europoje, galima bus pagerinti ir saugumą, ir saugai, ir uh, paslaugų teikimo efektyvumą ir sumažinti sąnaudas. Taigi, man atrodo, kad tiesiog apie tai dažnai pamirštama. Aš manau, kad kai, ne, kai kurias valstybės narės reikia tiesiog e, nuraminti ir pasakyti, kad tai yra naudinga joms, o tos, kurios turi kažkokių savo uh, siaurų interesų, tik tai pralaimės. Mes turime gerų e, profesionalų šioje srityje ir, ir šie uh, profesionalai, ekspertai mums aiškiai sako, kad e, aukštos kvalifikacijos darbo vietoms tikrai neiškils jokia grėsmė, taigi nėra jokio pagrindo nerimauti. Mes tiesiog stengsimės daryti tai, kas, e, ką galim, galime. Ir aš tiesiog patarčiau jums ir toliau stengtis įtikinti valstybės narės prisimti prie šios iniciatyvos. Tris minutės ponui Marinesku. Dėkoju ponui Jeržimbovskijui už tai, kad jis atvyko pas mus ir dėkoju Jums už Jūsų darbą. Aš žinau, kad Jūs dirbate labai daug ir mes žinome, kad terminas sueis gruodžio mėnesį. Tai reiškia, kad iki gruodžio mėnesį turi jų veikti funkciniai euroerdvės blokai. Nors nu, žinome, kad iki metų pabaigos ne vienas blokas dar neveiks. Tokia yra bent jau mano nuomonė. Jums yra žinoma, kad man pati iniciatyva nelabai patiko, kadangi man atrodo, kad mes galėjome įgyvendinti bendro Europos dangus projektą, nesukurdami kažkokios tarpinės struktūros. Nors aš suprantu, kad jie ir turi šiokios tokios vertės, nes yra lik tarpinė stadija. Tik aš noriu jūsų paklausti, ką jūs darysite 2012 metų pabaigoje, kai su jais terminas. Komisija turėtų ką nors padaryti. Akivaizdu, kad e, e, požiūris, kad reikia judėti iš apačios į viršų, nepasiteisino. Todėl gal reikėtų pabandyti kitą, kitą strategiją, pabandyti daryti spaudimą iš viršaus. Ir manau, kad komisija turėtų pakeisti savo dabartinį požiūrį. Kitaip vargu, ar jį ką nors galės padaryti tam, kad būtų sukurta bendra Europos oro erdvė. Taigi, mano klausimas pirmasis būtų toks, ką Jūs manote, ką komisija galėtų padaryti tokiamis aplinkybėmis. O antras klausimas yra toks, ką Jūs manote apie A6 iniciatyvą, Jūs žinote, apie ką kalbu. Jums yra žinoma, kad e, ši iniciatyva apima 70 procentų Europos erdvės. Ir tai yra ATM e, sistemos, kurios konkuruoja šiuo metu ir jos nori užkariauti nemenka dalį mūsų, mūsų oro erdvės dalį. Aš buvau susitikęs su jų atstovais ir jie man sakė, kad jie stengsis gal tai padaryti savo jėgomis, nesikreipdami į valdžios atstovus. Ir žinote, kad pagal veiklos schemas tai yra įmanoma padaryti. Taigi, ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju. Panas Danielis. Tris minutės. που έχει κάνει για όλα αυτά τα ζητήματα. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Jeržambovskijui už jo darbą ir turiu du, tris klausimus. Pirmąjį klausimą jau pateikė Saidės. Kokios yra tikrosios priežastis, dėl kurių valstybės elgi, narės elgesi taip, kaip jos elgesi. Ar tai yra politinės priežastis, ar tai yra susijęs su pernelik didelė biurokratija, pernelik sudėtinga administravimo sistema. Ir antras klausimas, norėčiau jūsų paklausti. Ar jums yra ką nors žinoma apie tai, ką apie šią sistemą mano oro vežėjai Europoje? Ar Ar vežėjai pasisako už šią sistemą, ar jos kaip tik norėtų, kad jos nebūtų? Ir dar vienas dalykas, mes žinome, kad viskas turėtų būti baigta iki gruodžio, šių metų gruodžio pabaigos. Ar galima tikėtis, kad bus laikomas iš šio termino? Ir ar jūs galėtumėt įvertinti dabar egzistuojančią politinę valią ir ypač, kai kalbama ne vien apie funkcinius blokus Europoje, bet ir funkcinius blokus, kuriuos galima būtų sudaryti su trečiomis šalimis. Nežinome, kad oro eismas neapsiriboja viena šalimi. Ir dar vienas dalykas. Ar bendro dangaus komitetas galėtų veikti aktyviau, ponas Krameris? Dėkuoju, pirmininkė, man labai malonu Jūs matyti, ponė Žambovski. Ir kiekvienas klausėt, kodėl valstybės narės vilkina šios iniciatyvos įgyvendinimą. Man atrodo, kad gali būti tokių priežasčių, apie kurias gal mes nelabai norime kalbėti. Su panašiomis problemomis susidurima ir kitose sektoriuose. Galite prisiminti e, tai, kai buvo gyventinamas trečiasis geležinkelio paketas. Ir šiame kontekste aš norėčiau paklausyti, kurgi yra sutarčių sergėtojai. Gal jie neturėtų sėdėti rankas sudėję, neturėtų laukti, kol viskas susitvarkys savame, kaip buvo daroma su pirmuoju geležinkelio paketu. Ir jei valstybės narės, kurios pačios patvirtina teisės aktus, neįgyvendina jų po to, taigi, ko galime tikėtis iš Europos, taigi, ko mūsų piliečiai gali tikėtis iš Europos. Ir norėčiau paklausti komisijos, kokie yra jų tolesni planai ir kada jie atvyks pas mus tam, kad praneštų apie tai, kaip yra gyvendinama šį direktyvą. Pirmingas ponas Bolden, komisijos atstovas. Ačiū, ponė Pirmkė, aš kalbėsiu labai greitai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Ržambovskijui už jo puikią ataskaitą. Mes pritarėm jo nuomonėj ir džiaugiamės, kad mes taip glaudžiai bendradarbiaujame, nagrinėdami šios iniciatyvos gyvendinimą. Aš galiu patvirtinti, kad komisijos vicepirmininkas ponas Kalasas mano, kad bendrojo dangaus iniciatyva yra mūsų prioritetas ir mes taip pat jaučiame visą Europos parlamento svorį E, nes patirėme didžiulį spaudimą iš jūsų pusės. Norėčiau tik tai kai ką pasakyti apie datas. Iš tikrųjų dabar reikės jungti visiškai kitą pavarą tam, kad galėtume viską padaryti iki gruodžio ketvirtos dienos, taip kaip yra numatyta Ir jau dėl keturių funkcinių blokų mes jau gavome, duomi, gausime duomenys iki birželio 23 dienos. Ir mes taip pat stengsime, kad oficialiame žurnale paskelbta apie funkcinių blokų skūrimą iki gruodžio 4 dienos. Bet aš. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad mes nenorime laukti gruodžio ketvirtosios dienos, uh, Tačiau formaliai komisija galės atlikti savo įvertinimą tik tai po šios datos. Ir jeigu jums atrodo, kad ponai Žambovskio pasiūlymas e, nusiųsti perspėjimo e, e, įspėjimo laišką visiems narėms, mes jums taip pat pritartume. Ir taip pat aš gerai supratau, apie ką kalbėjo keli kolegos, tai apie, tai, tai, aš kalbu apie būtinybę kurti naujus teisės aktus. Be abejo, iš tikrųjų turime gyveninti tai, kad turime. Tačiau jeigu mūsų prioritetas yra bendras Europos dangus, tuomet turime imtis visų įmanomų priemonių ir turime daryti viską, kas yra įmanoma. Dėkoju ponui Baldvinui Bet e, suprantu, kad jūs irgi suprantu, kad situacija dabar iš tikrųjų yra įkaitusi. Dėkuoju, pirmkė, gal aš ir nesakysiu visus klausimus, nes gal kai ką ir praleisiu. Pasistengsiu tiesiog pakomentuoti atskirus šio klausimo aspektus. Jūs kalbėjote apie sunkumus, su kuriais susiduria įvairūs e, funkciniai oro erdvės blokai. Man atrodo, ir žvelgiu dabar į ponę Lichtenberger. Kai kurie sunkumai gali būti istorinio pobūdžio, gal nenorima kurti imperijų. Bet pagrindinė problema yra tai, kad nacionalinės susikimo ministerijos neturi pakankamai drąsos. O kodėl taip yra? Uh, dėl to, kad oro navigacijos paslaugų e, teikėjai, kai kuriuose šalyse yra labai stiprus, jų profsąjungos yra labai stiprios. Ir taip yra formuojama pasipriešinimo sistema ir ministras turi turėti nemažai drąsos tam, kad e, su jais susitiktų, tam, kad pradėtų su jais kalbėti ir paragintų juos e, susiekti savo kolegomis tame pačiame fabe. Bet aš manau, kad kai kurios valstybės narės stengiasi apsaugoti savo nacionalinius interesus, savo uh, pajamas iš oro navigacijos paslaugų ir nenori, kad būtų mažinamos darbo vietos. Ir labai dažnai sakoma taip, aš žinau, kad uh, kad mes turime gal ir 3000 darbuotojų per daug, bet mes žinome, ką, visi, ką jie visi veikia. Na ir be abejo, kiekvienas nori uh, išsaugoti savo teritorijos kontrolę, nenori, kad būtų mažinamos darbo vietos. Ir uh, valstybės narės turėtų suprasti, kad kai bus e, suvienyto, su, suvienytos valstybinarių pastangos, sutelkti jų ištekliai, iš to tik tai visi laimėsime. Ir aš sakiau, kad nereikia bijoti tuo, to, kad e, kažkas e, pasidarys pernelik efektyvus ir kad uh, kad e, nereikia bijoti, kad efektyvumo dinimas būtinai yra susijęs su darbo vietų mažinimu, kadangi patinos efektyvumą tai gali padidėti ir oro e, transporto srautai. Ir gali būti taip, kad e, sąnaudų optimizavimo idėjos nelabai ir yra artimos piliečiams. Valstybės narės e, iš esmės e, nelabai dėl to yra susirūpinusios, kadangi uh, už bilietus moka keleiviai, o už visas kitas paslaugos oro bendrovės. Ir yra nemažai bendrovių, kurios pasinaudoja turim, turimą monopolinę padėtimi ir dėl to nemažai užmirda. Ir jei vyriausybė netinkamai dirba savo darbą, tuomet parlamentas turėtų ją paraginti pasit, e, pasitaisyti. Ir kai, kurie, kai kuriuose parlamentuose man yra tekę girdėti taip, kad, kad aš nenoriu kelti jokių problemų, nenoriu pradėti kauti su profsąjungomis, lėktuvai skraido, nieks iš dangaus nekrenta. Taigi, ką, ką daryti? Bet mes žinome, kad pagal bendro dangaus e, reglamentą reikia sumažinti sąnaudas, reikia gerinti saugumą ir padidinti oro erdvės pralaidumą. Ir todėl argumentas, jog nenorima veltis į ilgas kalbas su profsąjungomis, tiesiog yra visiškai nepagrystas. Yra ir kitų problemų. Pavyzdžiui, prancūzai nori, kad e, funkciniai funkcinis erdvės blokas būtų organizuotas kaip viešoji įstaiga, o Vokietija nori, kad, tai veik, kad jis veiktų kaip privati įmonė. Ir toks tai, kad Vokietijoje ir Prancūzijoje naudojami, pavyzdžiui, skirtingi modeliai, kartais pasitelkima yra kaip argumentas tam, kad nebūtų sudaromas bendras e, fabas. Ir aš tada dažnai sakau, pavyzdžiui, pagalvokite, jeigu vienas užsims tik tai oro erdvės e, e, priežiūros paslaugomis, kitas prižiūrėjęs e, informacinių technologijų sistemas, taip galima bus ženkliai patobulinti efektyvumą ir patobulinti darbo kokybę. Ir tik ministrai gali kažką e, e, svaresnio pasakyti. Ir aš nieko dėl to negaliu padaryti. Visos šios, e, visi oro navigacijos paslaugų tiekėjai iš esmės yra ministerijos sudėtyje, išskyrus Didžiosios Britanijos paslaugų teikėjus. Taigi tai yra politinės drąsos klausimas ir jeigu vyriausybės neturi šios drąsos, tuomet, kaip ir pasakė komisijos stovas, komisija turės ko gero kreiptis į teismą. Nes valstybės aš neturiu jokių pateisinamų argumentų. Be abejo, komisija nori padėti valstybėms narėms, bet pagrindinį darbą turės atlikti valstybės narės. Ir dar e, keli ke, uh, klausimai. Dėl veiklos schemų. Labai sunku yra spausti valstybės narės, kadangi komisija gali tik tai du kartus paraginti valstybės narės peržiūrėti savo veiksmus ir tiek. Antra vertus, pagal FAB teisės aktus funkcinėme oro erdvės bloke turėtų būti optimaliausiai naudojami ištekliai. Taigi, ką reiškia op, e, optimalus išteklių, optimaliausias išteklių panaudojimas. Taigi, mato, čia tai yra savotiškas toks, e, tokia formuluoti, kad galima būtų dar sugrįžti vėl prie valstybių narių ir jas dar kartą paraginti. Jei komisija norėtų parengti atskirą atskirą e, dokumentų paketą skirtą bendrajam e, dangų, e, tuomet šis paketas būtų rengiamas beveik metus, po to bendrojo sprendimo prieimo procedūra taip pat užtruktų dviejus metus ir po to dar vienerius metus galima būtų per vienus metus reikėtų jį perkelti į nacionalinius teisynus. Aš pagal išsilavinimą esu konstitucinės teisės specialistas ir Vokietijos konstitucija yra pasakyta, kad Vokietijos oro erdvę prižiūri o Vokietijos tarnautojai arba, prieš keltą metų buvo papildyta, pritaikant Europos priemonės. Tačiau Vokietijos taisyklės gali būti taisomos tik tai Vokietijos parlamentaro, o ne komisijos. Taigi labai atsargiai reikia elgtis. O įsivaizduokite, jeigu mes e, nuvyktume į Prancūziją ir, ir pasakytume. Suteikite mums vis informaciją apie oro erdvės e, valdymą. Patikėkite šias paslaugas e, privačiai bendroviai. Ką Jūs manot, mums pasakys prancūzai? prancūzai pasakys, kad tai yra e, jų, e, jų e, informacija, kad tai yra jų kvalifikacija, kompetencija ir kad jie niekam ne šių paslaugų nenori perduoti. Taigi matot, kokia yra sudėtinga situacija. Ir komisija be abejo turi patranką, tačiau reikėtų pagalvoti, kada galima būtų iš jos šauti. Ir e, komisija gali tik tai kreiptis į teismą ir tuomet e, teismas galės pritaikyti baudas. Ir galiu Jums pasakyti, kad e, Vokietijoje jau yra susirūpinta dėl to, kad gali tekti mokėti baudas. Mes norime iš esmės palaikyti gerus santykius su valstybėmis narėmis ir todėl mes niekuomet negrasinome joms. Aš noriu tik tai jas motivuoti, noriu jas padrasinti. Uh, Aš todėl manau, kad vice, komisijos vicepirmininkas panas Kalasas turėtų parašyti laiškus, kuriuose galėtų draugiškai priminti valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus. Tai neturėtų būti įspėjimo laiškai. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad kad kai kurie fabai yra gan sėkmingai kuriami ir nėra jokių, jokių priežasčių, dėl kurių negalima būtų šios geros praktikos pritaikyti kitur. Uh, Ir tuoj baigsiu. Matau, kad pirmininkas e, žvilgčioja laikrodį. Į jūsų klausimą dėja negaliu atsakyti. Vidurio Europos fabas, aš e, ketinau apsilankyti Vengrijoje netrukus ir pasidomėsiu tuo, kas tenai vyksta. Man atrodo, kad sudėtingiausia bus kurti Blue Med fab dėl visiškai suprantama priežasčių. Ir aš manau, kad mes turėsime funkcinius oro erdvės blokus, taigi nesakykite, kad tai nėra neįgyvendinama. Aš manau, kad kad mes jau turime funkcionuojančius blokus, tai yra ir Britanijos, ir Airijos, Danijos, ir Švedijos iki uh, gruodžio. E, Dunojaus regiono uh, uh, Fabas. Uh, taip pat turėtų e, pradėti veikti. Vidurio Europos e, fabas, dar nežinau, kas ten vyksta, o kiti keturi, na, aš tikiuosi, kad galima bus dar kažką padaryti. Pavyzdžiui, Lietuvos ir Lenkijos e, fabas. Man visiškai nėra suprantama, kodėl šios šalis negalėtų pasirašyti susitarimo Ir tikiuosi, kad taip pat sveiks ir pietriš, pietvakarių Europos fabas. Taigi tikiuosi, kad viskas galiausiai susiklostys ir viskas vyks e, gerai. A6 grupė ir Cezaras. Na, nesu dėl to tikras. Tai yra ilgalaikės e, pers, e, trukmės tikslai. Ir nežinau, ką parlamentas galėtų padaryti. Na, gal galėtų raginti komisiją ir valstybės narės. Ir štai dar kokios paslaugos iš jūsų paprašy, paprašyčiau. Kreipkitės į piliečius, kreipkitės į uh, uh, oro aviacijos bendrovės. Kalbėkite apie tai. Mes norime spausti ne vien vyriausybės, bet norime spausti ir, ir aviacijos sektorių. Nes iš esmės tai, ką mes darome, tai bus naudinga tiek visam sektoriui, tiek piliečiams. Ir manau, kad jeigu piliečiai žinos apie dabartinės problemas, tuomet bus, tai padės mums visiems. Ir jeigu jūs norite dar kokios papildomos informacijos, atsiųskite tai man elektroninį laišką, aš jūs man atsakysiu. Ačiū, Georgui. Kaip e, sakiau, visuomet laukiam jūsų ataskaito. Kaip e, nariai minėjo, Jūs labai aktyviai dirbsite iki gruodžio ir turbūt nereikia minėti, kad jeigu kažko galim padėti, tai mielai tai padarysim, taip pat ir komisija. Tad lauksime vėl jūsų čia. E, tikėsimės, e, kad daug kas iki to laiko pradės veikti. Taigi iki kito karto.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 Okay, colleagues, if we can now go into the next item. As far... Kolegos, galbūt galime eiti prie kito transporto komiteto darbo atverkės punkto. Tai būtų bendras e, posėdis mūsų komiteto ir IMKO komiteto. dėl pranešimo projekto skirto skambučiai. Džiugiuosi galėdamas e, pasveikinti Imko komiteto pirmininką Malcolm Harbour. Turime atskirą šio posėdžio darbo atvarkę, nes tai jungtinis posėdis. Pirmiausia, pirmininko pranešimai, po to iniciatyvos projekto uh, ataskaitos pristatymas. Po to kiti klausimai, kito posėdžio data laikas, tad visų pirma, prašau patvirtinti darbo atvarkį, jeigu jį primtina. Ir prieš perdodamą žodį Malkomui iš pradžio norėčiau paaiškinti, kad naujas e skambutis, tai naujas teisėkuros požiūris, tai ir teisėkuros ir neteisėkuros e, priemonės, nu, tai yra naujos priemonės šioje srityje. Ir prieš svarstant šią temą pagalvojome, kad galime pasinaudoti darbo e, tvarkos taisyklę numeris 51, galėtumėm surenkti bendrą posėdį e, dėl šio iniciatyvinio pranešimo. Kalbėjomės apie tai su Malkamu. Pranešėjai parengė e, vieną pranešimo projektą, jį šiandien ir nagrinėsime. Dėl to balsuos abu e, komitetai, bendra pirmininkaujant abiejų komitetų pirmininkams. Pagal procedūrą e, komitetai gali pasinaudoti savo įgaliojimais ir teisėmis tik tai kartu, kaip numatyta 51 e, taisykliai. Šiandien posėdis e, vyksta transporto komitete, kitą kartą vyks IMKO komitete, tačiau pirmininkai turi e, bendra pirmininkauti. Jei kito komiteto pirmininkas e, nori kalbėti, jisai visuomet turi teisę tai padaryti paminėjau, kokia procedūra yra, kad visiems būtų aišku, kodėl čia susirinkome ir kaip toliau dirbsime. Tad, Malkomai, jeigu turėtumėt ką pridurti, prašom. Ačiū, pirmininkė. Manau, jog tai geras pavyzdys, kaip komitetai gali kartu konstruktyviai dirbti, nes uh, abiejose komitetuose suvokta, kad reikia parengti šitą pranešimą ir tai tinkamas kelias į priekį, nes pradėjome dirbti šiuo klausimu, galvodami apie e, politiką ir vėliau komisija teiks ir teisėkuros e, pasiūlymą. Kolegoms iš transporto komiteto norėčiau pasakyti porą e, žodžių. Uh, apie priešistorę, tai siesi su mano patirtimi radiokomunikacijų sritimi. Mes įvardyjome į kuriuos spręstinus klausimus, kad pagalbos linija 112 būtų prieinama visuotinai numatytas buvo pranešimas savo e, iniciatyva ir jame buvo pasakyta, kad trūksta šitos paslaugos ir tai aiškus pavyzdys, kaip viešos paslaugos teikiamas per elektroninių radiokomunikacijų tinklą ir kaip žinome, kad tuo labai domėjosi ir transporto komitetas. Aš taip pat prisimenu kaip 2002-2003, e, kai pirmininkavo komisijos e, narys Ilkenas, aš E, kartu su juo dalyvavau e, vienoje iniciatyvoje, kūrėme grupę E saugumo forumas. Čia yra ir daugiau dalyvavusių narių, taigi tai yra to, e, šito pasiūlymo pirmtakas, tai pradėta daryti labai senai, galbūt tai nustebins, tačiau e-skambučio idėja tikrai nenauja yra, bet prireikia e, labai daug laiko pažangai pasiekti, nes iš tikrųjų e, nauda tikrai apčiuopiama. Rimtose situacijose galima išgelbėti e, žmonių gyvybę, tad ačiū už jūsų paramą, siekiant pažangos šio klausimo ir manyčiau, kad draugė mes tai pasieksime. Ačiū, Markai. Abu pranešėjai turės po penkias minutės. Prašysiu Imko pranešėją pirmą pradėti, vėliau transporto komiteto pranešėjas pasisakys, tada šešėliniai pranešėjai, o po to visiems, visi galės prašyti žodžio. Jeigu niekas neprieštarauja tokiai darbo tvarkai, pradėsime Taigi pirmiausia, Olga Senelova, Imko komiteto vardu. Vážení předsedové, kolegyně a kolegy. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikite man žodį. Gerbėjo kolegos, kaip jau ir buvo pasakyta, šiandien aš kalbėsiu kaip Imko komiteto pranešėja. Metų pradžioje vyko klausimai šią temą Mes kalb... šiek tiek pakeitėme darbo procedūrą ir žiūriuosi, kad mes galėjome pradėti dirbti kartu ir rengti šį labai svarbų pranešimą. Aš trumpai norėčiau pristatyti Jums šį pranešimo projektą, kuris yra pristatomas Jums šiandien. Pranešimą aš rengiau kartu su kolega Koch. Man yra labai malonu pažymėti, jog mes suturėme dėl šio pranešimo pirminių minčių. Pagalbos iškvitos sistema turėtų būti sistema, kuri veiktų visur ir kuri būtų naudojama visur pasinaudojant numerio 112 tam, kad būtų uh, užtikrinta, jog visi galės naudotis šią sistemą. Be to, vis, visos transporto priemonės turėtų būti uh, uh, turėtų turėti atitinkamą įrangą tam, kad jos galėtų e, prireikus išsiųsti pagalbos signalą. Tai turėtų būti bendra sistema, kuri būtų prieinama visiems naudotojams. Valstybės narės pirmiausia turėtų užtikrinti, kad gerai veiktų uh, pagalbos, e, bendrėjai pagalbos centrai. Valstybės narės pačios gali pritaikyti šios centrus prie savo nacionalinių ypatumų. Ir dėja tenka konstatuoti, kad e, pagalbos iškvietimo centrai kol kas veikia ne visose valstybės narėse ir paprastai jais gali naudotis tik tai prabangiausio automobilių savininkai. Uh, Ir būtina taip pat, kad būtų užtikrinta, jog iškvietos sistemos veiktų visur. Bet to reikia užtikrinti, kad būtų apsaugoti visi duomenys, tiek asmens, tiek viešieji duomenys. E-call sistema uh, suveiktų tuomet, kai vyktų nelamingas nusiti, nu, uh, um, nelaimingas atsitikimas. Bet to svarbu yra užtikrinti platformų saveikumą, pasinaudojant naujausiamis technologijomis ir atsižvelgiant į norą taip pat e, padidinti Europos bendrovį konkurencingumą. Mes e, raginame komisiją pateikti savo pasiūlymą iki 2012 metų dėl šios sistemos ir pasiūlymą dėl to, kaip galima būtų įdėkti šią sistemą visur, pasinaudojant numeriu 112. Ir, ir ši sistema turėtų veik, būti įdėkta iki 2015 metų. 2009 metais komisija sakė, kad ji pateiks pasiūlymą. Jį konstatavo, kad savanoriškas sistemos sudėgymas nepasiteisino. Ir 2011 metais vyko diskusijos ir čia, ir pas parlamente. Ir mes raginome komisiją užtikrinti, kad e-call sistema būtų įdėkta kuo skubiau. Nes mes žinome, kad ES prisėmė nemažai uh, įsipareigojimų. Deja, praeitais metais nebuvo padaryta jokios pažangos uh, iš komisijos pusės. Ir todėl aš norėčiau kreiptis į komisijos atstovus ir paklausti, kodėl taip yra, kodėl komisija dar iki šiol nepas, nepateikė uh, savo pasiūlymo uh, dėl e-call sistemos įdėgymo e, transporto priemonėse, nes žinome, kad ji turėtų tai padaryti iki šių metų pirmojo trimestro pabaigos. Norime, kad situacija keistusi ir todėl svarbu būtų pareikalauti, kad komisija e, laikytųsi prisimtųsi pareigojimų. pakeitimai. Mes gavome nemažai pakeitimų ir uh, juos dar galima teikti iki gegužės 8 dienos. Mes juos kartu su ponu Kohu išnagrinėsime ir pabandysime parengti kompromisinius pakeitimus. Dabar žodis bus perduotas ponui Koch ir jis toliau e, papasakosime apie tai, apie ką bus šis pas, e, pranešimas. Ja, dank, Ačiū pirmininkė. Elektroninis skambutis, man atrodo, niekada nesibaigs šita, šitas svarstymas. Jau prieš keletą metų plenariniai jisai buvo pristatytas. Bet vis tiek norėčiau padėkoti pranešėjai už pristatymą ir už bendradarbiavimą, kuris buvo labai kon labai naudingas. Dėkoju ir šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo su šio klausimu ilgą laiką. Tai labai platus klausimas ir mes kartu parašėme projektą. Pagrindinis tikslas yra svarbiausias dalykas. Mes norime, kad e, elektroninis skambutis tinkamai veiktų, kad išgelbėtume daugiau gyvybių, kad šita priemonė būtų e, naudinga visiems, visiems prieinama ir naudojama visoje Europos Sąjungoje. Žinoma, yra tam tikrų kompetencijų, kurios lieka valstybių narių kompetencijos, bet vis tiek norime kad elektroninis skambutis būtų e, prieinamas visiems, kaip pagalbos skambutis, kaip e, skambutis norint iškviesti greitąją pagalbą ar panašiai. Mes šiandien nekūrėme jokių naujų planų, e, verslo planų automobilių gamintojams ar, ar taisytojams. Mes norime sukurti tokią sistemą, už kurią bus atsakingos valstybės narės, bet ji bus nemokama ir visiems prieinama. Norėtumėm, kad savanoriškai tie, kurie gamina ir taiso transporto priemonės, įdėktų šitą sistemą. Mes norime pasiekti suderinamumo. Čia kalbame apie iš esmės įrangą, apie programinę įrangą, kaip įrengti tą skambutį. Turiu keletą techninių pasiūlymų, tai nėra galutiniai techniniai sprendimai, bet manau, kad yra tam tikrų aspektų, kuriuos turime aptarti, kad viskas veiktų geriau. dokum, reg, reglamentas imko jau buvo ruošiamas konsultuojantis su Europos komisija, bet vėliausiai buvo mm, sustabdytas, jos svarstymas buvo sustabdytas ir mano klausimas yra, kas tai padarė, ar turime naują kalendorių šiam regl tokiam reglamentui, Turime direktyvą dėl išmanių e, sistemų transporto priemonėse, bet reikia dirbti toliau su elektroniniu skambučiu. Antras dalykas, kodėl nėra ruošiamas teisinis tekstas taip pat ir ne tik tai automobilių gamintojams, bet ir telekomunikacijų bendrovėms. Valstybės narės galėjo tai pasirašusios jau e, ketinimo protokolą, bet tai nebuvo padaryta. Šių metų kovo 8 dieną komisaras Tajani e, pradėjo moratoriumą ir mes sustabdėme visas e, visus reglamentus susijusius su transporto priemonių pramonė. O tai tikrai labai nenaudinga transporto, priemonių, pra, transporto pramoniai. E, norėčiau, kad šiandien atstovas patai pasisakytų. Mes turime įvairiausių technologijų, kaip, pavyzdžiui, Equal, kurie, kaip, kaip elektroninis skambutis, kurie galėtų išsaugoti žmonių gyvybės, kodėl buvo paskelbtas šis maratormas. Uh, Europos komisijai nepatinka dabartinis Europos e, eskambučio modelis. Mums reikia visiems prieinamo eskambučio. Dar keli dalykai. PSAP, bendrasis pagalbos centras, jis turėtų būti bendras ir, ir, ir kontroliuojamas viešosios įsteigos. Šiandien kalbam apie keliaivinės mašinas ir elektroninių e, eskambučius, bet mes esame kalbėję ir apie tai, kad tokia sistema būtų taikoma taip pat ir motociklams ir kitoms transporto priemonėms, pavyzdžiui, toms, kurios naudojasi neįgalus asmenys. Asmen, asmens duomenų apsauga taip pat yra svarbus klausimas ir, manau, turėtumėm suteikti transporto pramoniai galimybę konkuruoti šitoje srityje. Pirmininkas. Uh, šešėliniai pranešiai dabar turėtų šnekėti, bet ne visus matau. Tai iš karto perdužodį poniai Rumal. Ačiū pirmininkė, džiugu matyti abu pranešėjus. Ačiū jiems, kurie man tikrai padėjo ir pranešėjas man ypatingai padėjo dirbant su šituo dokumentu puikiai mintis, kad susirinko abu komitetai e, pasvarstyti, apsvarstyti šitą klausimą ir kaip ir minikavo vyras ir moteris, tai iš tikrųjų labai gera pusiausvėra. E, džiaugiuosi, kad mes susitikome ir ekspertų lygmenių apsvarstėme šitą klausimą, mums reikėjo tikrai įsigilinti Man atrodo, kad jeigu mes taip galime išsaugoti žmonių gyvybės, tai turime padaryti viską. 2008 metais, kai buvo e, priimtas e, išmaniųjų mašinų reglamentas, 4000 e, žuvo avarijose, o buvo galima išgelbėti bent pusę tų žmonių. Taigi čia net nekyla, klaus, nekyla klausimas, ar mes turime spausti, ar neturime spausti priimant šitą dokumentą, nes žmogaus gyvybė yra bet kuriuo atveju pats brangiausias dalykas. Reikia pabrėžti, kad kelių apsaugos, kelių, saugos keliuose e, programą ruošiant pranešėjas buvo mano bendradarbis taip pat ir mums puikiai sekėsi dirbti. Mes ir su šituo dokumentu pagerinsime saugą kelyje. Esu įsitikinus, kad reikia įdėkti tokį eskambutį, kaip jis numatytas išmaniųjų mašinų reglamente, e, nes visi ES piliečiai turėtų galėti prieiti prie šitos paslaugos, visa geografinė Europa turėtų būti įtraukta. Todėl taip džiaugiuosi, kad mūsų komitetai susitiko apie tai pakalbėti. Kita vertus, visi transporto priemonių gamintojai turi suprasti, kad visos transporto priemonės turi. Uh, turėti galimybę, turi turėti įdėktą sistemą, kad galėtų pasiūsti E, skambutį ir ta įranga, jos kaina turėtų įeiti į bendrąją automobilio kainą, o ne turėtų būti papildoma kaina. E, e-skambutis turėtų būti paprastas ir prieinamas visiems ES piliečiams. Pritariu tam, ką pasakė komisijos narė Nikol, kad e, Nuo 2003 metų kvietėme visus savanoriškai dalyvauti, bet tai nepasiteisino. Taigi reikia rasti sprendimą, kad eskambučio memorandumą pasirašytų Prancūzija ir Junktinė karalystė. Galbūt ne dabar pasitinkiamasis metas, bet po rinkimų Prancūzijoje būtinai tai reikia padaryti. Mes turime tris priemonės e, tam, kad e, eskambučiai būtų tinkamai peradresuoti, taip pat ir te, e, mobilių telefonų bendrovės į tai yra įtrauktos. Ir mes Mes turime pakankamai priemonių, kad kartu įgyvendintumėm e, šitą nuostatą. Ir tikrai, kai trys stiprus komitetai dirba e, petis petin, nėra nieko neįmanomo. Ačiū, ponia Parvanova, Imko komitetas. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti abu pirmininkus už tai, kad jie mūsų surengė šitą posėdį, kad abu komitetai galėtų kartu apsvarstyti tokią svarbę temą. Ir manau, kad mes ir toliau taip bendradarbiausime. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus už pastangas, už atliktą darbą. Jie parengė labai išsamų e, pranešimą apie elektroninius skambučius. Bet man kelia nerima dar keli aspektai, kurie neįtraukti į šitą pranešimą ir kuriuos reikia būtinai paminėti. Pirmiausia, čia mes kalbame apie sistemą, kuri lyginant su dabartinė technologijos e, plėtra ir vystimos yra maždaug 10 metų, jau, jau dešimties metų senumo, ne tik tai efektyvumo ir kaštų prasme. Kita vertus, man kelia nerima duomenų kokybė. Duomenų, kurie naudojami ruošiant argumentus, kaip instaliuoti ir kaip, kaip įdėkti ir kaip naudoti šią, naudoti šią sistemą. Uh, negavau jokio logiško paaiškinimo, pavyzdžiui, kiek avarijų atsitinka tolimuose vietovėse, kur nėra jokios infrastruktūros, nėra em, ryšio, kad galėtum prisiskambinti mobiliu telefonu, kiek iš tų e, avarijų buvo, galėjo neįvykti, jeigu būtų buvusi galimybė kitaip susisiekti su pagalbos centru. Ir kiek tų avarijų galėjo neįvykti, todėl kad apskritai jos, joms būtų galima buvę užkirsti kelią, ar tas skambutis būtų pagerinęs situaciją. Šito tokio paaiškinimo aš ner, nesu mačius, nesu išgirdusi, nors jis, manau, labai yra svarbus. E, sistema 112. E, Kai kuriuose valstybėse narėse pakankamai duomenų, kad greitosios pagalbos iškvietimui tik tai vienas iš keturių skambučių e, įvyksta efektyviai. Ir jeigu sujungsime, dar, prijungsime dar vieną sistemą, tai kils dar daugiau problemų, ir, nes ta sistema ir taip jau yra nepakankamai efektyvi. Uh, Neutralumas taip pat yra labai svarbus e, klausimas, nes turime kalbėti apie efektyvumą šios sistemos. Reikia suteikti galimybių įmonėms sukurti modernesnę sistemą, kuri būtų e, konkurencinga. Taip pat e, turėtumėm leisti pramoniai pasiūlyti pačius geriausius technologinius sprendimus. Žinoma, aš palaikau idėją įdėkti visą Europą apimantį e-skambutį, bet reikia nepamiršti mm, visų šitų mm, dviejonių, ypač kalbant apie infrastruktūrą ir apie tai, kad tą skambutį reikia įdėkti visose transporto priemonėse. Ačiū. Benjen. For... Ponas Benjan, transporto komitete. Ačiū tiesą sakant pat e, keliau panašius klausimus kaip kolega, nors tai darėme visiškai nepriklausomai vieni nuo kitų. Visų pirma, ačiū e, pranešėjams už puikų pranešimą, priepti tokie klausimai kaip duomenų apsauga, sambuvis su privačiom paslaugom. Visą tai aptarta labai puikiai, išsamei. Vis dėlto norėčiau paliesti porą klausimų ir pagrindinis būtų Tai jau atrodo, kad nuomonės išsiskiria dėl E, energeti, atsiprašau, ekonominio efektyvumo analizės ir dėl santykio naudos ir išlaido, ar tai, tai iš tiesų geras būdas lėšom e, panaudoti, kiek tai kainuos, ar yra e, kitų būdų gerinti kelių eismo saugą, išleidžiant tiek pat. Tad ger, geros analizės e, išlaidų ir naudos e, santykio reikėtų prieš įsipareigojant vykdyti šitą programą. Be to dar vyko diskusijų dėl to, ar e, reikia nu, leisti nutolusius paskirus įrenginius. Jei neleisim, kad tokie įrenginiai būtų dėgiant sistemą, uh, turbūt prireiks 10-15 metų, ne 8-5, iki tol, kol visose transporto priemonėse tai bus e, įdėkta. Ir e, vien jau tai reikštų, kad išlaidų raundos santykis bus labai e, nekos, nekoks, kadangi į, įrengiant tokius įrenginius vėliau autotransporto priemonėse, tai kainuos labai brangiai. Tuomet e, reikės e, dirbti ir tai renkti transporto priemonėse, kurios jau senai pagamintos gyvendinant e, programą. Ekonominiu požiūriu tai turi būti neutralus sprendimas ir jeigu nuspręsime tai gyvendinti, tai turim turėti galimybę dėkti technikos patobulinimas Be to, aš abejoju, ar numatyta data 15 metai yra e, įmanoma. Kitas klausimas - netinkami atsakymai ir tai siejasi su išlaidų naudos santykiu. Man reikėtų būti tikram ir turbūt čia reikėtų dar patirbėti. Uh, netinkamų atsakymų skaičius. Neturi reikšti, kad pagalbos tarnybos turės būti plečiamos tie, kad tai bus kur kas brangiau negu įsivaizduojame. Kiek kart metų e, pagalbos tarnybos bus kviečiamos į nedidelių avarijų vietas, kur dabar nekviečiamos yra. E, tai gali e, kelti problemos ir, tarkim, galbūt jų pagalbos kažkur tai kitur labai reikės, kai tuo tarpu greitosios pagalbos automobiliai bus išvykę į nedidelių avarijų vietas. Tad svarbiausia, kad tai turi veikti, veikti greitai, ir tai turi na, efektyviai užtikrinti, kad ne, nebus netinkamo atsakymo, netinkamo atsako atveju. Ačiū, panas Taylor, žaliųjo frakcijos vardu iš transporto komiteto. Ačiū pirmininkė, aš manyčiau, kad eskambučio sistema gali teigiamai prisidėti prie kelių eismų saugos greta kitų priemonių kurios e, yra įgyvendintos - greičio ribojimas, alkoholio vartojimo ribojimas. Tai yra du didieji pavojai keliautojams ir gyventojams. Vis dėlto norėčiau paminėti keturis dalykus. Visų pirma, techninės pastebėjimas dėl pagalbos tarnybų gebėjimo gauti teisinga, tinkama informacija, tinkama seka, kad e, ja, galėtų žodžiu bendrauti su e, žmonėm esančiais e, autotransporto priemonė, tai būtų labai naudinga. Ir Tai turi būti numatyta. Aš nemanau, kad įmanoma sukurti tokių sistemų ir užtikrinti, kad jos veiktų. Nemanau, kad jų negalima įrengti autotransporto priemonėse. Dar kitas dalykas - viešas bendrosios pagalbos centras, tai labai svarbu. Negalima, e, kad e, tokie, tokio centro veiklą vykdytų pri, e, privatus operatoriai. Tačiau e, vis dėlto e, e, daug ką dar reikia pakoreguoti, reikia numatyti didesnę apsaugą, kalbant apie duomenis. Ir vis dėlto lieka nesakytas klausimas infrastruktūros išlaidos ir kas apmokės tokią infrastruktūrą. Tai reikia sukurti, gerai apgalvotai, dėl, dėl to reikia ir susitarti. Turbūt neprasminga sakyti, įdėksim tokią puikią sistemą, jeigu e, nepaaiškinsim, iš e, kokių šaltinių tai bus finansuojama. Ir žinoma, e, automobilių, transporto priemonių gamintojai perduos šitą kainą, perkels šitą uh, šitas išlaidas, pridėdam, pridėdami tai prie e, transporto priemonių kainos. Turbūt negalime, e, negalime galvoti, kad su įranga ir be įrangos transporto priemonės tiek pat e, kai, kainuos. Ir jeigu tai vartotojai būtų pasakyta, būtų sunku praryti. Aišku, sumanus automobiliai labai gerai, bet reikia ir sumanių, sumanių vairuotojo ir kuo greičiau to pasieksime, to geriau. Na, e, žinoma, vairuotojų sumanumas dažniausiai yra didžiausia problema. Pane Rosbach, atsir frakcija. Ačiū pirmininkė. Na, turbūt kitas žingsnis bus e, automatinis automobilis ateityje. Galbūt galime ir pajokauti, vis dėlto rimtai kalbant, tai labai sveikintina tai, kad abu komitetai parengė bendrą pranešimą. Ačiū už tai, tai sveikintina. Kai kurie gamintojai jau dėgia tokias sistemas Peugeot, Volkswagenas pavyzdžiui. Ir tai neturi būti labai brangus automobiliai, limuzinai ir panašiai. Ir tarkim, ir Peugeot, ir e, Volkswagen pasatė jau dėgiamas tokios sistemos, žinoma. Kelias dar ilgas mūsų laukia, reikia vienos sistemos, jeigu jau tokią sistemą dėksim, ir reikia um, geresnio tinklų ryšio, jeigu norime, kad ta sistema veiktų veiksmingai. Na, aš nežinau, ar tai uh, turėtų būti privaloma, nes uh, tuomet gali kilti klausimas, kur mūsų asmeninė laisvė, kur duomenų apsauga ir taip toliau. Tad e, turėtumėm įsigilinti į šitą aspektą. Ar didysis brolis visuomet mus stebi, mus vairuojant, ar mes galime išjungti tą didžio brolio akį. Na, turbūt, va, būtent čia turėtumėm pasigilinti labiau, e, kas atsiliepia policija ar ligoninė, jei e, suveikia nelaimės signalas, tad e, tikrai dar yra e, artimiausio ateityje svarstytinų klausimų. Ne, nenorėčiau kartuoti tų gerų dalykų, ką kolegos jau minėjo. Turbūt tiek. Dėkui. Ačiū. Pone Grossman, ponas Herber. Ačiū pirmininkė kalbėsiu kaip savo frakcijos šešėlinės pranešėjas šio klausimu. Visų pirma, norėčiau padėkoti Olgai Senovai ir Editai Koch už tai, kad taip e, puikiai dirbo kartu rengdama šitą pranešimą. Tai svarbu žingsnis į priekį ir džiugu turėti galimybę iš naujo pradėti kalbėti klausimais, e, kurie e, svarstomi jau gan ilgą laiką ką norėčiau pasakyti kolegom, reikėtų pažvelgti į platesnį kontekstą visuotinių e, paslaugų, reikėtų pagalvoti į e, vartotojų teisę. Teisės į telekomunikacijas, tai svarbus pranešimas, norėčiau priminti tai ir pacituoti iš universalių paslaugų direktyvos tekstą. Tai e, yra mano komiteto pakeitimas patvirtintas 9 metais. Aš perfrazuosiu pirmininkę, valstybės narės turi užtikrinti, kad mobiliojo ryšio įmonės pateiktų skambintojo buvimo vietos informaciją nemokamai pagalbos tarnyboms, kai tik tais gauna tokį skambutį. Ir tai taikoma visiems skambučiams, uh, E, bendru ES pagalbos numeriu 112. Ir e, čia yra pasakyta, kad valstybės narės ta, tą patį reikalavimą gali taikyti ir nacionaliniams pagalbos numeriams. Ir norėčiau pasakyti, kad čia kalbama ne apie automobilius, tai nėra uh, sistema uh, kuri bus atsieta nuo tos nuostatos, kuri jau įsigaliojasi ir jeigu gaunamas yra e, skambutis, turbūt dabar žinote, kad galima nustatyti mobiliųjų telefonų buvimo vietą ir pagalbos tarnybos kartais tuo pasinaudoja. Ir ta koncepcija yra 2001 metų, kaip patvirtinta direktyva, bet pažangos, kalbant apie technologijas, mažai padaryta. Ir dalis klausimų yra toks, kad reikia susitarti dėl technologijų, dėl, pavyzdžiui, e, GPS arba e, galbūt ir e, mobiliuoju ryšiu galima pasinaudoti, jeigu esi pastate, bet pirmininkė, kalbant apie infrastruktūrą ir apie atsakymus į skambučius, uh, e-skambučio sistema e, transporto priemonės iš esmės e, bus e, ta pati sistema, kaip ir skambinant pagalbos numeriais iš mobiliųjų telefonų. Žinoma, yra numatyta nuostata, kad tokią funkciją galima išjungti, jeigu žmonės nenori to naudotis, jie turi turėti uh, tokia teisė, čia mano nuomonė kategoriška, lygiai tas pats taikytina ir transporto priemonėms. Ir labai ačiū poniai Senelovai, kuri surengė susitikimą su kelių eismo saugos pareigūnų iš e, Prahos. Ir uh, E, jis e, padarė mums e, pranešimą, tai buvo labai naudinga, mes uždavėme klausimų ir prašėme, kad galbūt jisai pasidalintų savo skaidrėmis, bet kalbant apie keleivinius automobilius, čia du E, svarbus dalykai yra, jeigu, tarkim, GPS negali nustatyti automobilio buvimo e, vietos, e, kad tai padės nustatyti buvimo vietą. Ir pavyzdžiui, jeigu suveikia oro pagalbis, tuomet gali būti perdedamas e, skambučio signalas ir kelių eismo saugumo pareigūnas iš Prahos sakė, kad jie tą informaciją naudojasi, siekdami nustatyti avarijos sunkumą. E, ir taip pat e, e, galima gauti ir kitos informacijos, pavyzdžiui, kur yra automobilis, ar jisai autostradoje yra, ar, ar jau už jos, už jos ribų yra. Tad daug informacijos yra ir man atrodo, kad ta informacija e, bus labai naudinga pagalbos tarnyboms, jie galės efektyviai naudoti savo turimą įrangą, teikdami e, pagalbą. Ir e, turbūt pane Parmanova daugiausia turi medicinės patirties ir turbūt jinai žino. Jei, jeigu greitoji pagalba atvyksta 5 ar 10 minučių anksčiau, tai gali išgelbėti žmogui gyvybę. Ir pavyzdžiui, jeigu E, vairuotojas netenka sąmonės ir pats negali paskambinti. Ir tokiu, tokiu atveju turbūt labai naudinga būtų, kad kažkas tai galėtų atvykti, suteikti pagalbą tuo metu, kai, e, kai pats vairuotojas neturi e, sąmonės, negali pasisikviesti pagalbą. Tad tikiuosi, kad komisija galės susijęti visą tai, kas išsakyta, su e, darbu atliktu rengiant e, universalių paslaugų pasiūlymą. Visi šešėliniai pranešėjai kalbėjo, dabar suteiksiu žodį nariams po dvi minutės. Ponas Rikė. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau pasveikinti pranešėjus parengus šį labai įdomų dokumentą, aš norėčiau išsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, pas principas yra labai geras. Tačiau jo privalomas įdėkimas kelia šiokių tokių problemų. Ir aš labai gerai įsivaizduoju, kokios tai galėtų būti problemos. Pavyzdžiui, jeigu tai yra privaloma sistema, tuomet reikia turėti tinkamą sistemą, infrastruktūrą ir tinklą. Mm Tai reiškia, kad tai turėtų būti taikoma visur. Antras dalykas, tai yra pagalbos centrai. Jei jūs e, dabar, pavyzdžiui, jie turi, jos dengia maždaug milijoną milijoną transporto priemonių, tai įsivaizduokite, koks bus jūsų, jų darbo krūvis, jei, jei šis asmo bus privaloma. Nepamirškime tai, kad labai daug skambučių yra. Skambučiai, per kuriuos niekas nėra pasakoma. Ir jeigu šis sistema bus privaloma, tuomet automobilių gamintojai turės dėkti šias sistemas. Ir aš nežinau, ar tai yra techniškai dabar įmanoma. Ir nežinau, ar galima būtų uh, dabar to reikalauti iš automobilių gamintojų, nes tai turės rimtų ekonominių padarinių. Ir dargi įdomus klausimas kyla, ar galima būtų e, atjungti šią sistemą, jeigu kas nors nenori, kad jį nuolatos stebėtų. Na, manau, kad tokiais atvejais liktai galima būtų viską spręsti nu, įsigijus kitokį automobilį, kuriame nėra šios problemos. Nenoriu ilgai kalbėti, bet man atrodo, ši, kad ši sistema, šis principas yra puikus, tačiau jį dėgiant bus susidurtas su rimtomis problemomis ir apie jas reikia rimtai pagalvoti. Dėkuoju, toliau ponas Bak. Ačiū pirmininkė. Na, aš manau, kad mes visi sutarėme, kad šis priemonė yra svarbi ir reikalinga. Ir Daugiau buvo kas pasakyta. Bet, bet kuriuo atveju 80 procentų vairuotojų mano, kad tokia sistema būtų naudinga. Ir techninių požiūrių aš manau, kad problemų neturėtų kilti. Mes netgi e, esame nusiuntę žmogų į nulį, esame padarę nemažai kitų techninių stebuklų. Tačiau panašu, kad mes tiesiog nenorime šios sistemos įdėkti ir kodėlgi mes neturime pakankamai valios. Kodėl e, automobilių gamintojų sektorius laikosi kitokios pozicijos nei teisės kuriejai. Jau buvo nekarta paminėta, kad mums atrodo, kad ši sistema būtų labai svarbi, tačiau automobilių gamintojai nori pasinaudoti e, šiuo e, šią sistemą tam, kad galėtų parduoti geriau savo automobilius. Nes e, gamintojai dažnai taiko ir panašias kitas paslaugas, pavyzdžiui, techninės pagalbos paslaugas. Ir todėl jie nori, kad ši sistema būtų labai aiškiai susijęta su ekonominė nauda. Turime aiškiai tai suvokti ir neturime leisti uh, uh, jiems pernelik mūsų įtakoti. Tai turėtų būti europinė sistema. 80 procentų vairuotojų nori, kad ši sistema veiktų. Be abejo, ji turėtų būti da, e, taip suprojektuota, kad ji veiktų visose valstybės narėse. Ponas Koch pateikė komisijai klausimą. Ir aš norėčiau tą klausimą pakartoti, kodėl komisija nesijėmė uh, aktyvesnių veiksmų tam, kad e, šiek tiek e, paveiktų valstybės narės. Aš manau, kad mums reikia labai aiškių taisyklių ir aiškių atsakymų. Pone Foster, ačiū. Pone Pirmke, dėkuoju Rimko komiteto pirmininkui ir labai malonu, kad jūs pas mus atvykote. Jau daug kas buvo pasakyta, Ir aš kai ką matyt pakartosiu. Be abejo, čia viskas priklauso nuo motivacijos. Aš manau, kad tai yra Šis pasiūlymas yra puikus, jis gali padėti mums išgelbėti žmonių gyvybės ir turime tą daryti kaip tik tai. Kai tik tai, tai yra įmanoma, puiku, kad gal yra kalbama apie 111 numerio naudojimą. Tačiau kolegos jau minėjo, kad šis sistema yra susijusi su, su tam tokiamis problemomis. Ir man asmeniškai nelabai patiktų, jei mano automobiliai veiktų uh, automatinio mano buvimo vietos nustatymo sistema. Ta sakiau ir kai vyko klausimai. E, ir aš manau, kad ši sistema neturėtų būti taikoma privalomai, turėtų būti savanoriška. Ir jeigu kas nors nori įsigyti automobilį, kuriame veikia ši sistema, puiku, tegu ir perka tokį automobilį. Akivaizdu, kad šis klausimas yra susijęs ir su papildomis sąnaudomis, nes visuomet, kai yra dėgiama nauja techninė įranga, pakyla kaina. Ir dar būtų gerai, jeigu komisija mums pakomentuotų, kokios tai galėtų būti sąnaudos. Ir dar vienas klausimas susijęs su infrastruktūra. Kolegė ką tik man paaiškino, kad ji gyvena savotiškoje įduboje ir tenai gali neveikti GPS sistema, taigi gali, jai gali prireikti palidovinių ryšio. Ką daryti su tokiais atvejais? Ir paskutinis klausimas, kokia tai bus techninė įranga? Kalbame apie tai, kad ji turėtų būti vanduojama automobilyje. Taigi būtų iš tikrųjų labai įdomu sužinoti, kokia konkrečiai tai būtų, koks tai būtų uh, prietaisas. Ir dėkuoju pranešėjams už sunkų darbą ir manau, kad diskusija yra įdomi ponas Higgins. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti pastabom, pastaboms išsakytoms pranešėjų dėl to, kad komisija vilkina šį darbą. Ir taip pat pritariu ponui Gurmai ir ponui Haba. Pone Gurmai pasakė, kad apie 40 tūkstančių žmonių žūsta Europos keliuose kiekvienais metais ir dėja kolega, kurį norėjau kreipti, kreiptis, jau išėjo. Jis sakė, kad reikia atlikti e, privalumų ir trūkumų studiją. Man atrodo, kad e, apie kokius trūkumus ir privalumus galima kalbėti, kai kalbame apie žmogaus, žmogaus gyvybę. Mano, pavyzdžiui, regione. Kiekvieną savaitgalį vyksta nelaimingi atsitikimai ir mes žinome ir apie auksinę uh, valandą, jeigu apie tai, kad e, laikas yra būtinas, jeigu mes norime išsaugoti žmogaus gyvybę. Dar prieš keletą metų dar ats, jau gan seniai atsirado palidovinio ryšio sistema, kuri leidžia mums e, gan greitai apskaičiuoti, kaip, kaip ir per kokį laiką galime nuvykti iš e, taško A į tašką B, taigi kodėl mes negalime pasinaudoti šiomis technologijomis. Ir e, mums reikia sistemos, reikia įdėkti kuo skubiau ir ji turėtų būti įdėkta kuo skubiau, tačiau akivaizdu, kad tam, kad tai įvyktų, reikia politinės valios. Dėkuoju, ponia Groš. Dvi minutės. Ponas Groš. Ačiū pirmininkė, nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Kaip ir kolegos noriu pasakyti, kad tikslas yra geras, tačiau kelias link jo bus labai sudėtingas. Aš esu iš pasienio regiono. Ir nuo sienos mus e, skiria tik 8 km, tačiau aš žinau, kad uh, pagalbos tarnybos negali, kaminių šalių pagalbos tarnybos dažnai negali susisiekti laiku. Todėl mums reikia europinių lygmenių derinti sistemas, taisyklės. Kalbame apie naują technologiją. Bet gal reikėtų pirmiausia išnagrinėti tas techninės galimybės, kurias jau turime nereikėtų dabar galvoti vien apie sunkumus, turime ieškoti sprendimus. Šis prietaisas galėtų būti gan mažas, jis galėtų nustatyti jūsų buvimo vietą, įvertinti jūsų greitį, jūsų judėjimo kryptį ir šis prietaisas galėtų galbūt net susisiekti ir su draugais, tai galbūt tai ir būtų gan patogu. tam būtų pritaikyta GPS sistema. Bet, kaip minėjau, tarp valstybinio bendradarbiavimo klausimas e, dar nėra įspręstas. Ir aš žinau iš savo patirties, kad e, priartėjus prie sienos 10-15 km dinksta bet koks ryšys. Manau, kad turime pirmiausia spręsti opiausius klausimus. Turime išsiaiškinti, kas už ką bus atsakingas. Kalbame dabar apie tai, kad bus naudojamas numeris 112. Puiku, bet tenai turėtų dirbti kvalifikuotas profesion, personalas. Mes neturėsime kurti papildomų struktūrų. Ir dar kartą minėjau, kad reikia išspręsti pasienio regionų problemas. Nepamirškime, kad tai dažnai yra ir kalbinės problemos. Mano kolega iš Niderlandų, pavyzdžiui, kuris gyvena uh, tik 8 km nuo mano namo, dažnai negalės uh, susikalbėti su mano šalies tarnybomis reikėtų pirmiausia spręsti dabar egzistuojančias problemas. Problemas, su kuriomis susidurime jau dabar. Ir jeigu spręstume šias problemas, tuomet būtų, tai būtų naudinga visiems mūsų piliečiams. Pirmininkas. Jūs nenorite pateisinti radarų greičio matuoklių detektorių naudojame automobiliuose. Na, ponė pirmininkė, žinot, daug kas yra įmanoma ir Luksemburgė net iš vandens vyną gali, e, vandenį vynų gali paversti. Taip, taip, tai be abejo. Pone Lichtenberger, ar galėsite mums e, vyną paversti, e, vandenį paversti vynu? Pasistengsiu padaryti tai, kas yra įmanoma. Man vis dar yra neaišku, kaip bus saugomi duomenys, nes duomenų apsaugos klausimas kur kas nėra įspręstas. Uh, Antra, jei žmonės nuspręs atjungti šį prietaisą vien dėl to, kad jie nenori, kad kas nors gautų jų duomenis, tai turės labai rimtas pasiekmes. Apie tai taip pat reikia kalbėti. Be abejo, automobilių gamintojai iš karto pasinaudos šią sistemą nes tai suteik, padarytų automobilį patrauklesnį. Ir pasienio regionų problemos tikrai nėra kol kas įspręstos. Jei pavyks visas šias problemas išsiaiškinti, tuomet galėsime įvesti šią sistemą visoje Europos Sąjungoje. Kai kas minėjo, kad keliuose žūsta 40 tūkstančių žmonių kiekvienais metais. Iš tikrųjų, šios problemos mastas yra didžiulis. Tačiau mes e, žinome, kad vairuotojai dažnai e, elgesi ne visiškai e, teisėtai. Žinome, kad kartais vairuotojas tengiasi aplenkti, aplenkti pagrindinius kelius ir važiuoti uh, mažesniais keliukais dėl to, kad tenai uh, už, jo, už juos nereikia mokėti. Taigi, akivaizdu, kad uh, bus tokių vairuotojų, kurie norės atjungti šią sistemą. Nes jie tikrai, uh, jiems tik taip pat nepatiks. Yra ir, ir tam tikrų kitų uh, atvejų, apie kuriuos kol kas nebuvo kalbėta. Aš nepasisakau prieš techninės inovacijas, tačiau manau, kad šis pasiūlymas sukels šiokių tokių problemų. Benoit, Benedek. Pane Vernoit. Oui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš suprantu, apie ką kalbėjo kolegos. Suprantu tai, kas buvo pasakyta apie duomenų apsaugą ir tai, kad 112 numeris negali būti naudojamas viskam. Ir komentuodam tai, ką pasakė Zita ir kolegė, kuris sėdė šalia, kolega, kuris sėdė šalia pono Rikė, mane tikrai pritrenkė tai, kai kalbama apie žmogaus gyvybę, yra patirkime argumentai, kurie ar tai bus naudinga, ar nebus naudinga. Kartais piliečius reikia apsaugoti nuo jų pačių. Duomenų apsaugos klausimą aš gerai išgirdau. Dabar vyksta ta pati diskusija, kuri vyko ir vidaus rinkos komitete, ir ponas Malkumas, ko gero, tai prisimena, kaip uh, diskusijos, kurios vyko 2009 metais, o dabar jau yra 2012 metai. Ir kai aš pasitairavau, kas vyksta pagalbos centruose. Ir aš uh, surinkau nemažai duomenų ir sužinojau, kad 4000 gyvybių galima būtų išgelbėti kiekvienais metais. Išsaugoti gyvybę ir kartu sutaupyti sveik, uh, sveikato sektoriaus uh, lėšas, tai yra tikri privalumai. Yra ir infrastruktūros klausimai, mes kalbėjome ir apie uh, Europos komisijos nuomonę ir e, kalbėjome apie tai, kad jį gan atvirai, e, gan nu, e, palankiai vertina Europos parlamento pasiūlymai. Mano šalis nėra skurdžiausia Europos Sąjungoje. Ir kai, kai aš praeitą savaitgalį stebėjau, kaip pavykus nengimant atsitikimui, kiekvienas bandė skam, skambinti skirtingais numeriais, vieni skambino 174, kiti 112, kiti, kiti 110, tam, kad iškviestų atitinkamas tarnybas, aš tikrai savo pasakiau, tai yra visiškai neprimtina. Tai yra politinės valios klausimas. Aš manau, kad e, mes jau aptarėme nemažai klausimų su e, automobilių gamintojai, kalbėjome apie tai, ko reikia ir jau žinome, kad kai kas jau buvo jau pritaikyta. Ir gamintojai supranta, kad šios naujovės taip pat gali būti ekonomiškai jiems naudingos. Ir buvo kalbėta apie tai, kad išauks kaina automobilio įdėgo šią sistemą ir kad e, dėl to kai kas nenorės pirkti didesnio ar brangesnio automobilio. Tačiau aš manau, kad ne tame esmė. Politin, mums reikia politinės valios ir mes turime priimti sprendimus, kurie iš tikrųjų sukurtų pridėti, papildomą pridėtinę vertę. Sprendimus, kurie apsaugotų ES piliečių gyvybę. Ir jei mes norime apginti Europos idėją, turime tvirtinti būtent tokius pranešimus, ypač dabar, kai išgyvename e, e, plataus mastų krizę. Būtent tokius klausimus mes turime nagrinėti ir pirmiausia turime kreiptis į valstybės narės. Ačiū į komisiją. Turime tris atstovus iš skirtingų generalinių direktoratų. Dvi ponios ir ponas. Visus pabandysime pakalbinti. Pirmiausia, ponas Gonzalo, Info, generalinis direktoratas. Klausimas pagrindinis toks, kodėl taip ilgai dėlsiama? De, Pone Gonzalės, jūs turite dvi minutės. Sorry. Thank you, Mr. Chair. And uh, first of all. Uh... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos vardu Europos parlamentui ir pranešėjams už visą darbą, ne tik už šiandieną, bet už bendradarbiavimą ruošiančią šį dokumentą, už jūsų iniciatyvą, kurią mes labai džiaugiamės. Norėčiau pasakyti, kad pritariu jums, jog per ilgai mes dėlsėme. Nėra ko diskutuoti, ar tai naudinga, ar tai ne. Iš tikrųjų, dirbame jau nuo 2002 metų, mes dirbame su savanorišku mm, požiūriu ir pamatėme, kad tai nepasiteisins ir bus labai daug neligumų, nevienodų sistemų valstybėse narėse. Todėl dabar kalbame apie reglamentavimą ir suvienodinimą. Duomenų apsauga. E, šitas elektroninis skambutis nereiškia, kad bus galima atsekti tą mašiną. E, mašina nėra sekama ar nėra kažkokiame tinkle, tik tai avarijos atveju bus duodamas ženklas. Mes e, standartizavimo organizacijos e, klausėme, ar e-skambutis nepažeis esmės privatumo. Taip pat kilo labai daug klausimų apie įgyvendinimą. Kaip žinote, komisija pasiūlė tam tikrų priemonių, mano kolega iš kito direktorato paaiškins. Komisija planuotų iki 2015 metų įgyventi šitą sistemą ir dirbame ir, ir su infrastruktūra, ir su telekomunikacijomis, ir su e, automobilių gamyba. Telekomunikacijomis dabar e, gavome rekomendacijas iš skirtingų valstybių narių ir operatoriai tikrai e, nesipriešina, jie pasisako teigiamai dėl eskambučio, dėl diskriminatoriaus. Ir jeigu reikės imtis atitinkamų priemonių, mes tą ir padarysime, atsižvelgia į e, gautas rekomendacijas ir pranešimus. Kalbant apie techninę pusę, mes įvykdėme poveikio analizę, keletą mėnesių gilinomės visus duomenis ir e, tikrai yra mm, pakankamai medžiagos apie kaštus ir naudą. Mes mm, įsigiliname į statistiką, kiek nelaimių atsitinka e, nutolusiuose vietovėse. Ir iš tikrųjų neįmanoma nuvažiuoti į visas avarijų vietas, bet, pavyzdžiui, e, Pavyzdžiui, Suomijoje buvo bandoma tai padaryti ir 5 procentus atvejų buvo galima išgelbėti žmogaus gyvybę. Kalbant apie kaštus, mes juos įvertinome, taip pat ir naudą įvertinome. E, nekalbėsime dabar, kaip vertinti žmogaus gyvybę ar, ar sužeidimus. Apie tai nekalbant, vis tiek nauda yra didesnė negu išlaidos. Paskaičiavimai visi yra e, poveikio ataskaitoje. Jeigu bus įdėgiama į kiekvieną, į visas mašinas, tada kaštai bus mažesni. Taigi maždaug 50 eurų e, per mašiną, mašinai net jeigu 150 eurų kainuotų šitą technologiją, vis tiek nauda būtų didesnė, žodžiu, atsipirktų. Galima net ir rasti techninių sprendimų, kad būtų net ir pigesnė šitą technologiją, bet net Žodžiu, yra pakankamai techninių sprendimų ir galima sumažinti kaštus. Ir tokiai e, elektroninių skambučių be pagrindo tikrai nebus daugiau negu skambučių, paprastų skambučių be pagrindo. Ir galima sumažinti nepagristų skambučių kiekį, e, tobulinant pačią technologiją tikrai yra sprendimų techniškai mm, įgyvendinti šitą pasiūlymą. E, komisija visą laiką technologinę prasme nesiūlydavo sprendimų, todėl mes paprasčiausiai paprašysime sprendimų, paprašysime iš, iš pramonės e, sprendimų ir rinksimės iš to, ką mm, gausime. Pirmininkas ar komisijas visi atstovai nori pasisakyti ar ne visi. Jeigu visi, tada kalbėkite trumpiau, nes nespėsime visų e, išklausyti. Mano kantrybė jau senka, sako pirmininkas ponė Werner. Ačiū. Aš Infso generaliniam direktoratui atidaviau dalį savo laiko. Atsiprašau už ponį Karamicos, jis negalėjo dalyvauti posėdį. Aš norėčiau priminti, kad iš mūsų pusės eskambučio iniciatyva visada buvo e, šį 11-20 metų kelių saugos e, paketo e, dalis. Ir načiau patvirtinti, kad MUF direktoratas dabar e, rašo specifikacijas e, skambučių centrams kurio, kurios bus nukreipti e, šitie skambučiai ir apie tai jau kalbama ITS direktyvoje ir veiksmų plane. E, komisija ruošia specifikacijas ir iki šių metų pabaigos šis dokumentas turėtų būti paruoštas. Dabar vyksta debatai ekspertų lygmenių. Ačiū. mačiau, kad delegavimą paminėjus visi iškart sukluso, tai ką kalbėkite, jums dėtas būčiau atsargesnis. Trečia komisijos atstovė. Komisija šiuo metu ruošia pasiūlymą dėl e, keleivinių automobilių ir specifinės techninės e, detalės yra dabar apsvarstomos atsižvelgiant į, į kiekvieno varianto gerasias e, puses. Tik tai e, dalyvaujant telekomunikacijų bendrovėms ir e, pagalbos centrams bus įmanoma ir transporto priemonių pusėje tai įgyvendinti. Tik tai bus. Tik visiems bendradarbiavant bus eskam, e įgyveninta eskambučio iniciatyva. Pirmininkas, ačiū. Pranešėjai, kreipiuosi į Jūs. Daug buvo išduota klausimų, ponė Senalova, ar norėtumėt pradėti, jeigu po to perduosiu žodį kitam pranešėjui. Prašau Jūs atsakyti į klausimus. Uh. Chtěla bych jednak poděkovat za všechny komentáře a všechny, všechny eh, připomínky, protože si myslím, že. Ačiū, norėčiau padėkoti už komentarus, už pasisakymus. Jie bus labai naudingi tobulinant pranešimą. Dauguma šių klausimų, dauguma klausimų jo ta kryptimi, ar eskambutis turi būti privanoriškas. Apie tai jau daugybę metų kalbėjome. Yra įvairių nuomonių, aš pritariu tam, kas pasakyta, kad tai politinės valios klausimas, ar mes norime įti iš to keliu ar nenorime. Be abejo, visas techninės problemas galima būtų įspręsti, kai tik tai mes pasakysime taip šiai sistemai. Uh, Ir taip pat norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta apie sąnaudas, apie kainas. Iš tikrųjų, skaičius įvertinti žmogaus gyvybę, skaičiuoti, kiek gyvybių mes galime išgelbėti. Na, tai yra dalykai, apie kuriuos reikia labai aiškiai kalbėti ir suvokti, kad žmogus gyvybė yra kur kas svarbesnė nei ekonominiai argumentai. Dėkoju visiems, pastabas buvo įdomios. Klaidingi iškvietimai, iš tikrųjų, šiokia tokia rizika yra, tačiau Tačiau reikia pasakyti, kad sistema gali būti suprojektuota taip, kad, kad ji suveiktų tik tai įvykus tam, tikriem, tam tikriems susidūrimams. Toliau. Manau, kad kai kurias kitas techninės problemas galima būtų išspręsti pritaikus diskriminatorių, tam, kad galima būtų uh, siūsti pagalbos signalą tik tuo met, kai iš tikrųjų vyksta rimtas, rimta nelaimė. Ši sistema suveiks tik tuo met, kai kas nors įvyks. Ji neveiks nuolatos. Bet tai svarbu nepamiršti. Toliau techninis neutralumas. Reikėtų aiškiai apibriežti visus techninius standartus, nes akivaizdu, jog jog kai kurie prietaisai automobiliai gali patys sužaloti e, keleivius. Infrastruktūra. Ir bendrėjai pagalbos centrai, kurie priima skambučius į numerį 112. Valstybės narės turėtų užtikrinti, jog šie centrai gerai veiktų ir kad pagalbos paslaugos būtų gerai teikiamos. Aš dėkuoju Jums už tai, kad Jūs priminėte man apie direktyvą dėl universalių paslaugų ir kad pagal šią direktyvą pagalbos centrais turėtų rūpintis valstybės narės. Ja, vielleicht ein paar ganz kurze Anmerkungen. Leider ist meine Hauptfrage von der Kommission auch nicht beantwortet. Ponas Koch. Komisija neatsakė į vieną klausimą. Ponas Ajani kalbėjo apie moratoriumą. Ir apie automobilių gamintojus. Pagalbos iš kvietos sistema be abejo neužkirs kelio visoms galimoms nelaimėms, tačiau ji pagerins mūsų galimybės e, sureaguoti jas kuo greičiau. Ir be abejo, pagalbos paslaugos turėtų būti teikiamos kuo greičiau ir oro pagalbė ir jo oro pagalbės e, mechanizmo suveikimo susijimas su e, iškvietos sistema gal nėra labai gera mintis ryš, e, garsų ryšio. Ryš, garsų ryšys su uh, automobiliu būtų naudingas. Toliau iškilo klausimas, kas mokės už šią sistemą. Beveik visus valstybės narės prisimės įpareigojimą įdėkti šią sistemą ir ją susijęti su numeriu 112. E, ir turėtume daryti viską, kad kitos valstybės narės e, suvoktų, kad ši sistema yra svarbi ir kad padarytų viską, kad veiktų e, numeris 112. Tai kas minėjo, kad jie jausi su juos nu-, nuolat kažkas stebi. Ši sistema nestebės jūsų nuolatos ji suveiks tik tuo met, kai įvyks nelaimė, kai išaus oro pagalvės, pavyzdžiui. Tik tuomet bus nusiųstas signalas. Ponas Bar, jums galiu pasakyti, kad iš tikrųjų reikia valios abipus sienos. Ir valstybės narės turėtų suprasti, kad reikia taip pat derinti savo veiksmus ir su automobilių gamintojais. Negalime sakyti, kad įdėksime šias paslaugas tik tuo met, kai automobiliai bus e, įrengti šią sistemą. Reikia pastangų iš abiejų pusių. Ir paskutinė pastaba. Jei lauksime tol, kol visos įmanomos problemos problemėlės bus įspręstos, tuomet nieko nepadarysime. Reikia susitaikyti su tą mintimi, kad visko neįspręsime. Negalime taip pat apriepti ir visų įmanomų nelaimių. Aš manau, kad tiesiog mums šios sistemos reikia kuo skubiau, kad ir kokia ji būtų. Dėkoju pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Norėčiau pasakyti, kad iki gegužės 8.12 val. galima pateikti pakeitimus. Ir toliau mes norėtume surinkti bendrą komitetų posėdį e, IMKO komiteto kvietimu gegužės 30 dieną, trečiadienį, nuo 11 val. iki 12.30 ir tuomet mes galėtume svarstyti pakeitimus. Taigi pakeitimus galite teikti iki gegužės 8 dienos 12 valandos, o kitas posėdis vyks gegužės 30 dieną, prasidės 11 valandą ir tęsis iki 12.30. Malkoma, ar norėtum dar ką nors pasakyti, ką nors pridurti? Ne. Malkomas, tiesiog norėčiau padėkoti Jums už kvietimą ir dėkoju Jums už puikų pirmininkavimą šiam posėdžiui. Pirmininkas dėkoju, mums bus taip pat malonu apsilankyti jūsų posėdėje, gegužės 30 dieną. Taigi šis posėdis yra baigtas. Tiesiog norėčiau kolegoms pritarti, kad toliau svarstysime pono Kramerio pranešimą. Dar kartą galime šiek tiek padaryti trumpą pertraukėlę ir toliau tęsime darbą.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 Dar lūktelsime truputėlį, kol visi iš, norintis išeis. There are three opinions from Mr. Kramer. In Ponas Krameris parengė tris uh, uh, nuomonės susijęs su struktūriniais fondais, uh, Europos Žemės plėtros fondų ir uh, ir sanglaudos fondų. Dėkoju, šios nuomonės tarpusavį yra susijusios, yra parengtas e, e, reglamentas dėl bendrų nuostatų ir yra reglamentas taip pat galio, e, reglamentuojantis sanglaudos fondus ir atskiras dokumentas, kuris reglamentuoja Europos regionos plėtros fondą ir investicijų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimą tikslu. Mums be abejo Reikia nepamiršti žodžių, kuriuos išgirdau praeitą savaitę viename forume, kur buvo pasakyta, kad mums be abejo reikia tikslų, bet svarbiausia yra pasiekti rezultatų. Struktūriniai fondai. Šimtas aštuoniasdešimt milijardų eurų struktūriniuose fonduose, 69 milijardai sangaudos fonde. Labai svarbus yra ir kofinansavimo e, klausimas ir, pavyzdžiui, Europos e, infrastruktūros tinklų priemonė, priemonė yra skirta 37 milijardai, bet nepamirškime, kad kofinansavimo taikomos rodiklis yra 40 procentų. Uh, Savo praneš, e, nuomonėse aš norėjau pasakyti, kad į, investicijos į transportą turėtų būti susijętos su Europa 2020 strategijos tikslais ir kad būtent atsižvelgti kitus teisės aktus, pavyzdžiui, tokius kaip Natūra 2000. Todėl visą dėmesį turime skirti e, efektyvumui ir tvarumui. Leiskite pateikti kelis pavyzdžius. Visi projektai dėl vidaus vandenų, tai yra ir Elbos praplėtimas, yra viena per kitaip susijęs su kitais transporto tinklais, pavyzdžiui, su geležinkeliais. Audito rūmai pasakė, kad tik tai 11 iš 27 uostų projektų galės būti įgyvendinti. Yra nemažai projektų, kurie buvo finansuojami, tačiau jie nebuvo tinkamai įgyvendinti. Aš galiu bent jau 20 tokių projektų paminėti. Tai reiškia, kad turime atsargiau įvertinti visus projektus prieš investuodami į juos. Pavyzdžiui, Austrijoje buvo statomas tunelis kuris turėtų sujungti vieną su, su Adrijos jūros pakrantę. Ir šis projektas turėtų būti uh, labai naudingas Ir a, nereikėtų pamiršti, kad pagerinti jau esamą kelią bus kainuos visuomet pigiau nei statyti tunelį. Daug ką galima būtų patobulinti ir tai tuomet nereikėtų statyti naujų tiltų, nereikėtų statyti naujų kelių. Ir galime be abejo milijardus investuoti į vairiausius projektus. Ir Europos Sąjungoje jau 30 metų mes turime strategiją. Taip ir jūs galite paprašyti žodžio. Tačiau ši strategija nėra tobula. Ir todėl atsirado tam tikros baltos, juodos skylės, kurios dažniausiai susidaro pasienyje. Valstybės dažnai rūpinasi vien savo nacionaliniais interesais, tačiau lėšų panau, to, toliau lėšų panaudojimas 60 procentų to, e, skir, e, skiriama e, kelių infrastruktūrai, 20 geležinkeliams ir likutis dviračių takams yra projektų, kurie nekelia jokių problemų. Pavyzdžiui, Ir dažnai tai yra tie maršrutai, kuriuose galima būtų uždirbti nemažai lė, e, lėšų. 3 milijardai dabar skirti yra projektui, kuris turėtų pagerinti infrastruktūrą šalia Ulm, Ulmo. Tačiau uh, Nepaisant to, kad šis projektas labai daug kainuoja, jis tikrai nepagerins krovinių gabenimo situacijos Europoje. Toliau aplinkos saugos reikalavimai, pristatymas prie klimato kaitos. Viskas yra gerai, nes net 70 procentų visų CO2 emisijų yra sukūriama automobilių miestuose. Vokietijos ministras nes nepasakė, kad miestuose ne 90 procentų visų kelionių automobilių yra trumpesnės nei 6 km. Taigi turime gerinti viešą transportą miestuose. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad tai padės mums sumažinti CO2 išlakas. Reikėtų daugiau kalbėti apie judumą miestuose. Tik taip galėsime protingai leisti turimus pinigus. Komisija, pavyzdžiui, mums pasakė, kad ji neturi pinigų transporto projektams išsivyščiuosiuose regionuose. Bet juk tie, tuose regionuose dažniausiai sukuriama daugiausia CO2. Uh, uh, išlakų. Ir mes norime padėti šiems regionams prisitaikyti prie naujos situacijos, padėti jiems e, sukurti e, tvaresnės, ekologiškesnės transporto sistemas. Ir lauksime komisijos pasiūlymų dėl to. Darnus turizmas yra dar vienas rytis, nes žinome, kad turizmas gali e, pakengti turizmo ateičiai jei mes nekeisime dabartinės praktikos, mes norime, kad turizmas būtų plėtojamas tvariai, atsižvelgiant į aplinkosaugą. Toliau tarp valstybinės jungtis ir CO2 emisijos. Kaip jau minėjau, turizmas, dar daug ką galima būtų šiuose srityse nu-, nuveikti. 1970 E, antraisiais metais net 18 traukinių važiavo iš Lenkijos į Vokietiją. Griuvo geležinė uždanga ir e, šiandien mes turime tik tai 10 traukinius. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kaip galima būtų pagerinti tarp valstybinės jungtis. Valstybės narės e, teigia, kad šios jungtis yra europinės. Ir, pavyzdžiui, Austrijoje teigiama, kad e, vidaus keliai yra Europos e, reikšmės ir todėl jiems reikalavome pinigų, liktai būtų e, transporto jungtis, kurios jungia visą Europą. Vyko jau pirmasis susitikimas su šiandieniais pranešėjais, tai buvo labai geras susitikimas, tu ką aptarėme, aš pateikiau kėdės pakeitimus ir man bus įdomu išgirsti, ką Jūs manote apie tai, ką aš apie tai sakiau. Aš suprantu, kad negalime atsisakyti finansuoti projektų, tiesiog turime reikalauti, kad kai kurių projektų kaina reikia mažinti. Be to norime sustiprinti taip pat ir naujų valstybių narių vaidmenį, apie tai kai kas jau kalbėjo. Nes vėlgi ne viskas yra tobula šioje srityje, taigi aš nekantri lauksiu diskusijos, nekantri lauksiu jūsų pakeitimų. Ir pakeitimus galime pateikti iki gegužės 7 dienos. Dėkoju ir su manimi išklausysiu jūsų pastabas. Panas Graš. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Krameriui už atliktą darbą. Jis visuomet pasirengęs konstruktyviai diskutuoti, kad būtų galima eiti į priekį. Tai turbūt labai svarbu yra, kad kalbame apie transporto mobilumą, finansavimą visoje Europoje. Pageidavome 16 milijardų, turime 8 šiuo laikotarpiu, o regionams 40. Galbūt čia ateityje būtų galima daugiau pasiekti. Norėčiau pacituoti poną Kramerį ir šiek tiek pakeisti tai, ką jisai pasakė. Jis sako, jog jums reikia žaliosios uh, politikos. Ir tais ir galbūt akcentas kitas turėtų būti uh, Jei pažvelgtumėm į 10 milijardų struktūrinių fondų skirtų e, sanglados formai, jeigu siūlytumėm taip, kaip siūlo komisija, tai turbūt e, reikėtų dirbti toliau tą pačią linkmę. Ne tik tai šiame komitete turime pasirūpinti, kad ir kitose komitetuose ši e, mintis sanglodos fondo panaudojimo transeuropiniams tiklams. Ir TF, kad kitose komitetuose būtų taip pat dirbamas šitas e, darbas. Antras straipsnis e, svarbus, čia būtų antras pakeitimas, e, reikėtų galvoti apie labiau nutolusius regionus, reikėtų investuoti daugiau transportą, reikėtų aptarti formuluotės. Aišku, viena, kad ir toliau reikia turėti galimybę pasinaudoti lėšomis šiuose regionuose, gyvendinant e, struktūrinę e, politiką, gerinant susiekimą mobilumą ateityje. Mm, mm. Galbūt uh, galima susitarti, kad čia būtų pasakyta, turėtų būti vengiama, bet ne visiškai vengiama, kaip čia pasakyta dabar yra, toliau biologinė įvairovė, ne, neteiksiu čia pavyzdžių. Mano regione yra du pasienio dviračių uh, takai, kertantis e, sieną ir e, čia svarbus būtų biologinės įvairovės aspektas. Ir e, reikėtų galvoti, kaip e, apgalvotai tai spręsti, bet nereikėtų perteklinio formuluočio. Toliau e, žymusis 29 pakeitimas. Čia kalbama apie didesnę bendro finansavimo dalį. Jeigu teisingai suprantu, jeigu tarkim, kaip Prancūzijoje yra statoma autostradą statoma autostrada, galbūt galima gauti didesnį bendrą finansavimą, bet galbūt aš e, klystu, vis dėlto turėtumėm toliau dirbti ir siekti geresnių kompromisų. Pone Bilbao, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Krameriui už tai, kad taip smulkiai mums pakomentavo komisijos poziciją, bet reikia pasakyti, kad turint galvoje visas aplinkybės ir tai, kaip reikės kovoti taryboje, ir apie tai sužinojome tik tai praeitą savaitę, ta kova taryboje tikrai bus krūvina. Ir tikimės birželį pasiekti rezultatų nors jau likus dviems metams iki įgyvendinimo. Bet manau, kad mums reikia ne tik tai tų skaičių, dėl kurių tarsimės, bet ir bendros politikos. Komisija Feder pasiūlyme sako, kad Feder e, jokių būdų nepasisakys už investicijas ir fondų skirimą išsivyščiusiems regionams. regio generalinis direktoratas dažnai tai kartoja, kad sanglaudos fondai ir kiti fondai buvo naudojami tam, kad sulygintume padėtį regionuose, nors iš tikrųjų net ir labiausiai išsigišiusiuose regionuose ir miestuose yra e, tokių vietų, kur reikia labai daug ką tvarkyti ir dėl mm, konkurencingumo, neligybės, problemų ypač neligybės tarp didelių miestų ir kaimo vietovių, e, kalnų, kalnuotų vietovių ir lygių vietovių ir kartais net ir išsivyščiusios regionos yra tokių juodų skilių. Todėl požiūris, kad išsivyščiams regionams nieko nebereikia, yra neteisingas. Ir manau, kad kai kurių E, išsivyšusių regionų vyriausybės labai stipriai apkarpo biudžetą ir dar jiems yra neduodama jokios paramos. Taigi, jeigu anksčiau buvo sakoma, kad e, šities, šios lėšos yra vis, visiems, o dabar jau nebe visiems, norėčiau išgirsti konkrečių. E, konkretaus argumentavimo, kodėl toksai pasikeitimas atsitiko, nes iš tikrųjų yra tokių išsivyšusių regionų, kur yra labai daug neligybės, tiesiog tokių juodų skilių ir Europos politika turėtų, ES turėtų padėti išlyginti tos neligumus, tas tą neligybę. Saudžias. Grazie, prezidente. Ringrazio anche. Ačiū pirmininkė. Ir aš dėkoju ponui Krameriui už tai, kad taip toli pasistumėjo rengiant šitą pranešimą. Pranešimas puikiai parengtas, kaip paaiškinta, ir tikiuosi, kad ir toliau bus taip dirbdam, dirbama. Manau, jog teigiama tai, kad e, savo nuomenėje jis minė tai, kad e, transporto komitetas turi nepamiršti strategijos Europa 2020 konteksto. Būtent tuo keliu turėtumėm eiti, numatydami įvairiausias e, programas, kad nebūtų traukiami nauji programų, programavimo tipai, nes turime siekti gerų rezultatų Buvo cituotas Čerčilis ir strategija e, turi būti viena. Ne, negalima per kiekvieną posėdį numatyti vis kitos strategijos, e, kartais siauros, kartais plačios. Tad bendrai paėmus požiūris tinkamas, bet porą smulkesnių kritikos pastabų išsakysiu konkrečiai dėl 25 pakeitimo, kur prašoma įdėkti arba numatyti atskirą e, eilutę biudžete e, skirtą dviračių ir pešiųjų takams. Na, turbūt tai labai specifinis dalykas, ne bendro pobūdžio pastaba, 28 pakeitimas, investicijų uh, į dviračių takus dydis, na, galbūt uh, būtų galima uh, kalbėti apie investicijas į tvaro mobilumo, ne taip konkrečiai. Tačiau e, e, na, vis dėlto tai, tai smulkmena dabar bendra diskusija vyksta. Vis dėlto svarbu būtų atkreipti komiteto dėmesį, e, kad kai kalbame apie sanglaudos fondą reglamentus, turėtumėm nepamiršti, kad 10 milijardų numatyto CEF skiriama tiesiogiai komisijos. Teisybė tai susiję su regionais, kurie gali pasinaudoti sanglaudos fondu, tačiau lygiai taip pat teisinga pažymėti, kad turime būti atsargus, nes e, toks centralizuotas e, valdymas galėtų netitikti sanglaudos e, kriterijo, kai e, turi e, trūkti administracinių pajėgumų ir, e, ir taip toliau. Gali atsitikti, kad nukenties kai kurie regionai, kurioje yra tam tikras deficitas ir galiausiai labai pritarčiau tam, kad uh, turizmo savoka būtų įtraukta tarp ekonominių rodiklių. Jeigu kalbame apie plėtrą, jos struktūrą, svarbu suvokti, kad tai būtų labai svarbu įtraukti tokiam svarbiam sektoriu kaip transportas. Pana Zylė. Yra keli dalykai, kuriuos e, aš gal pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Šios nuomonės yra gan skirtingos. Kalbame apie tai, kad reikia investuoti į tvaros transporto projektus. Ir aš manau, kad tai yra teisingas požiūris. Be to, aiškinamojoje dalyje yra pasakyta, kad e, Europos infrastruktūros tinklų projektui yra e, skirta 10 milijardų eurų. Ir taip pat žinome, kad galima būtų šios iniciatyvos tikslus susijęti su sanglaudos prioritetais, ypač su su uh, nuostata, kad tos šalis. kad daugiau uh, nei 2 procentai BVP būtų skiriama šiems projektams. Toliau, penktasis pasiūlym, pasiūlymas man tinka. Mikaelis kalba apie tai, kad uh, reikia nepamiršti ir geležinkelio ir kad būtina sukurti transporto jungtis su rytų Europos šalimis, ten, kur infrastruktūra yra mažiau išvystyta. Taip pat kalbam apie tai, kad reikia nustatyti minimales ir maksimales sumas kai kuriems projektams, pavyzdžiui, dviračių takų įrengimui. Na, šis pasiūlymas kelia man šiokių tokių problemų, nes kai kuriuose valstybėse narėse egzistuoja šiokių tokių o, problemų. Ir žinome, kad pavyzdžiui, ne, nėra įmanomas tiesti dviračių takų vien dėl to, kad visa kita infrastruktūra nėra prie to pritaikyta. Arba kad kai kurių kelių neįmanoma bus sus, susijęti su greitkeliais. Bet iš esmės aš teigiamai vertinu jūsų pasiūlymus.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 už e, šios dokumentus ir už tai, kad jis bendradarbiauja su šešėliniais pranešėjais. Ir manau, kad iš tikrųjų komisija turėtų pirmiausia nepamiršti apie strategijos Europa 2020 tikslus, ypač transporto srityje, ir turi nustatyti tematinius prioritetus, atsižvelgti į šią strategiją ir atsižvelgti į solidarumo principą. Nes mums reikia padėti kai kuriems regionams nes tai numato mūsų sąnaudos politika. Toliau, aš manau, kad reikia skatinti tvarų judumą, tačiau manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti viešajam transportui miestuose. Manau, kad bu, viešasis transportas miestuose turėtų būti iškeltas aukščiau, kaip svar, labai svarbus prioritetas. Toliau pranešėjas pabrėžė, kad labai svarbu yra kurti pridėtinę vertę ir atsižvelgti tai, kokią pritinę vertę sukuria e, finansuojami projektai. Ir todėl gal komisija galėtų parengti rodiklių, kurios galima būtų tai, konkrečiai įvertinti sąrašą. Pagal šios rodiklius galima būtų vertinti projektus. Bet to nuomonės referentas sako, kad labai svarbu yra sustiprinti ex ante kontrolę. Tai yra visiškai teisinga. Tačiau manau, kad kad e, manau, kad reikia taip pat daugiau dėmesio skirti projektų kokybei ir ekspost e, vertinimui. Toliau kalbama gan daug apie turizmą ir tai iš tikrųjų svarbus sektorius. Ir uh, Pranešės taip pat e, kalba dėl išorės sąnaudų, tai yra dėl to, kiek piliečiai už tai mokės. Aš norėčiau, kad e, nuomonės referentas aiškiau paaiškintų, apie kokias išorės sąnaudas jisai kalba. Dar vienas e, dalykas, aštuntas pakeitimas, jame kalbame apie skirtingas transporto priemonės. Uh, Aš esu beje nusteikus ir prieš 28 pakeitimą, nes pagal bendrą taisyklę e, reikia skirti daugiau dėmesio tiems projektams, kurie sukuria aiškę naudą. O manau, kad naudą mes turėtume vertinti atsižvedami į sanglaudos politikos e, prioritetus ir tikslus. Reikėtų nepamiršti, kad pagrindinės sanglaudos politikos tikslas yra subalansuoti mažiau išsivyščiusių regionų infrastruktūrą. 10 milijardų e, eurų sanglaudos fonde, na apie tai jau kalbėjome. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, der Ačiū pirmininkė. RPF pranešime yra kalbama, jog reikia skatinti investicijas, augimą ir džiugu, kad 15 pakeitime ponas Krameris kalba apie pagalbą plėtrai, kalba apie kompleksinę tramvajų sistemą, kalba apie gerą transporto modelį Europai, minėte NT. Diskutavom apie tai su ponu Krameriu, kitais išsakyta buvo daug kritinių pastabų. Konkrečiai dėl Adrijos koridoriaus per Austriją. Alpėse, ar mums reikia tokio koridoriaus tuščioj, tuščioj vietoj, yra geležinkelių projektai ir taip geriau saugoma aplinka, tam nereikia multimodalinio projektų. Šitas statybos projektas buvo e, įgyvendintas uh, pradedant Helsinkiu per kitas šalis, per Alpes iki uostų Adrijos, prie Adrijos jūros, kad būtų galima e, tai e, pastatyti, reikia pridėtinės verties augimui, užimtumui ir, e, ir tuomet kaip tik tai ir randasi kritinės pastabos šiam projektui, kyla klausimas, e, kas padaryta anksčiau. E, šalis e, sumokėjo labai daug lėšų, nes jai teko brangiausia projekto dalis. Aišku, jei pagalvotumėm apie tikslus minimus jūsų pakeitime, tai šitas projektas atitiktų tuos tikslus. Aš nemanau, kad reikėtų pritarti tojam projektui, neįsakant kritikos. Todėl aš manyčiau, kad e, Baltijos Adrijos e, koridorius yra esminis projektas. Ačiū pirmininkė dėl pono Kramerio pasiūlytų pakeitimų. Dėl penkto straipsnio manyčiau, kad čia reikėtų dviejų atskirų pastraipų. Dėl ekonomikos ir transporto. Tai uh, turėtų būti lygiai taip pat, kaip uh, išdėstyta komisijos pasiūlyme, turėtumėm uh, e, pritarti turėtumėm remti miestų plėtrą, numatyti tam 5 procentus. Man, norėčiau tai išsameu aptarti. Buvo siūlytas dviejų sluoksnių Europos tinklas, požiūrių buvo įvairių. Infrastruktūros tinklų priemonė yra susijusi su tinklų brandolio Tai reikėtų pagalvoti, kaip tai uh, spręsti regioniniam ir uh, sanglaudos uh, fonde, nes iš esmės dabar abiejose uh, fonduose investicijos numatomos tom pačiom kryptim. Be to reikėtų pagalvoti, ar labiau užsivyščiosiuose regionuose turėtų būti galimybė investuoti į transportą. Panas reikia. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ačiū Mikaeliu Krameriui už atliktą darbą. Ačiū už tai, kad jis pradėjo diskusijas. Ir pirmoji mano pastaba tokia, kai kalbame apie regioninius fondus, kalbame apie daugiau nei 90 procentų finansavimo skirto transportui. Dabar transliacija tik tai jungta, tai dar kartą padėkosiu Michaeliui Krameriui už jo pastabas ir, kaip sakiau, daugiau negu 90 procentų finansavimo transporto Europoje, e, kalbant apie daugiametį finansavimą, yra iš regioninių fondų ir tai turi didelės reikšmės biudžeto e, prasme, nes tai didžiuliai ištekliai. Norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams rengusiams e, nuomonę dėl sanglaudos e, fondo. Čia pritarėme komisijos pasiūlymui. Mm, pritarčiau pakeitimams, kur sakoma, kad dar darytina pažanga siekiant strategijos Europą 2020 tikslų ir stiprinant teisinį pagrindą turizmo srityje. Abejočiau dėl tam tikro procento numatymą tam tikrų tipų projektams, kadangi Sanglaudos fonde 10 milijardų jau skirta yra infrastruktūros tinklų priemoniai. Ir jeigu kai kurie regionai būtų neįtraukti, tai e, senosiom 12 valstybių narių tai kiltų problemų. Mes pateiksime kelis pakeitimus, kurie yra susijęs su kūrime pridėtinė vertė, bet aš jūs nesmanau, kad niekas tam neprieštaraus, suderinti tikslus su rezultatais, su, taip pat atsižvelgti į tai, būtinybę mažinti CO2 išlakas, horizontalus prioritetai ir tai, kad mes galėtume protingiau renkti. Da, šias nuostatas. Reikėtų daug nepamiršti, kad sanglaudos fondas dažnai turėtų būti naudojamas teikiant techninę pagalbą. Regioninės plėtros fondas, tik vieną dalyką apie tai pas, pasakysiu. Matome, kad e, stengiamas yra nefinansuoti transporto projektų iš šio fondo. Na, aš manau, kad, kad sanglaudos fondui e, buvo e, skirta ir 40 milijardų iš regioninės plėtros fondo buvo skirta, buvo skirta transporto projektams. Taigi be jo neįmanom bus išsisukti. Ir jeigu mes norime toliau iš tikrųjų gyvendinti Europos infrastruktūros tinklų projektą, turime ne tik užtikrinti 10 milijardų, kuriuos jau turime, bet ir 21 milijardą eurų. Taigi mums dabar reikia mažiausiai 21 milijardų eurų tam, kad galėtume įgyvendinti transporto projektus. Taigi aš visiškai prieštarauju tam, kad transportas būt, nebūtų įtrauktas į uh, regionės metros fondą. Ir uh, man atrodo, kad dabar krizės uh, aplinkybėmis reikėtų nepamiršti, kad svarbu yra, yra uh, užtikrinti regionų konkurencingumą. Ir nebus įmanoma mažiau e, lėšų skirti transportui ir tikėtis, kad nuo to nenukentės e, tra, e, konkurencingumas. Taigi kolegos noriu, kolegas noriu perspėti, kad jeigu nepakeisime nuostatų dėl konkurencingumo, tai sukels tikrą žemės drebėjimą transporto sektoriuje. Ir nežinau, ar galima būtų kaip nors, kuo nors jį uh, ištaisyti. Nas Berkevets iš komisijos. Dėkuoju, pirmiausia, norėčiau padėkoti praneš, e, nuomonės referentui už e, įdomias nuomonės. Juose yra daug elementų, kurie atitinka daugelio aspektų e, komisijos pasiūlymą. Tai yra ir sąsai su Europa 2020, tai ir didesnis dėmesys rezultatams, ir tvarumui. Komisijos pastabos labiau yra susijusios su šių dokumentų redagavimu ir tam tikra pusiausvyrą. Apie tai ir kalbėsiu. Savo pasiūlyme mes tengiamės atsižvelgti į klimato kaitą, į ekologiją. Ir suprantame, kad e, tai yra dalykai, kuriuos reikia atsižvelgti visais darbo etapais tai turi būti atsižvelgta ir strategijoje, ir, ir uh, e, įgyvendinimo procese, ir uh, projektų, ir programų atrankos procese. Ir mes uh, puikiai suprantame tai, ką jūs kalbėjote apie uh, išorės sąnaudas. Principo teršėjas moka, pritaikymas turėtų būti uh, įtvirtintas. Klausimas yra tik tai, kaip jį galima būtų suderinti su e, kitomis nuostatomis. Toliau. Trijose dokumentuose yra siūloma atsisakyti da, e, tematinio tikslo susijusio vien su uh, transportu. Ji bandoma yra perkelti į aplinkosaugos e, tematinį aspektą. Ir mes manome, kad tai apribotų mūsų galimybės transporto srityje. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad mes pritarėm e, daugelį iš jūsų užsakytų minčių ir pritarėme tam, ką jūs sakėt apie strategiją 2020 ir būsinime mažinti CO2 išlakas iki 2050 metų. Tačiau kartu nenorime kurti papildomos administracinės naštos, nes tai, tai valstybės narės sureaguotų labai neįgiamai. Todėl siekime konsensuso, sutarimo, uh, sutarimo tarp fondų administru, fondus administruojančių įmonių įstaigų ir nacionalinių veikėjų. Ką mes galime finansuoti? Man atrodo, kad viską, ką jūs įtraukėte savo pasiūlymuose, gali būti finansuojama, gal kai ką galima būtų patobulinti, galima būtų gal šiek tiek aiškiau išdėstyti prioritetus. Tačiau aš manau, kad ilgas sąrašas uh, o jį papildys dar ir kiti komitetai, gali iš tikrųjų mums sutrukdyti, kadangi žmonės e, pamirš, kokie yra mūsų prioritetai ir, ir tikslai. Dabar labai trumpai apie infrastruktūros e, e, išsivyščiuose regionuose finansavimą. Svarbu yra suvokti, kas yra pasakyta šiuo klausimu komisijos pasiūlyme. Komisijos pasiūlyme yra pasakyta, kad mes norėtume finansuoti bendros bazinės infrastruktūros projek projektus. Ir tai yra e, greitkeliai, tai yra, yra e, greitkelių geležinkelio jungtis e, išsivyščiuose regionuose. Komisija pasiūlė vesti naują tarpinių regionų savoką. Mes nenorime šių projektų finansuoti ne, vien, ne dėl to, kad manome, kad šie a, a, projektai nėra reikalingi, bet dėl to, kad, kad Išsivyšusiems regionams yra skiriama nedidelė pagalba ir todėl geriausia būtų ją išleisti finansuojant tuos projektus, kurie yra labai konkretus. Sanglo, Ir sanglaudos fondas yra taikomas prastai ne, neatsižvelgiant į uh, uh, atskirus uh, regionus. Dabar dar vienas dalykas apie turizmą. Aš noriu Jums paaiškinti, kodėl apie turizmą yra kalbama kaip apie labai svarbę ekonominę, ekonominės veiklos formą. Nes uh, Turizmas gali įvairiais būdais prisidėti prie Europo 2020 strategijos gyvendinimo. Jis gali padėti mums kurti tvarias darbo vietas, gerinti užimtumą ir gerinti taip pat ir aplinką. Toliau rodikliai, be abejo, mes pagal, su manimu pagalvosim, pagalvosime apie tai, kaip galima būtų patobulinti dabar jau taikomus rodiklius ir galėsime taip tarštai su nuomonės referentu. Briefly. Labai labai trumpai. Ačiū pirmininkė, noriu atsakyti. Mes kalbame apie pagrindinės paslaugas aplinkosaugos, transporto ir geležkelio srityse. Manau, kad negalima siūsti tokios neigiamos žinios, kad pagrindinės paslaugos piliečiams dabar jau bus nebefinansuojamos e, vien dėl to, kad dabar biudžetas yra mažesnis. Žinoma, galima gerinti tą kofinansavimą ir bendradarbiaudami turėtumėm gerą pasiekti ir rezultatą. Bet e, nereikia pamiršti, kad ir turtingi regionai turi problemų susijusių su infrastruktūra. I, I Mikaelė, dar jums ateiksiu žodį mane trikdo tai, kad e, niekas nekalba dabar apie Europos prioritetus. Greit, e, greito susisiekimo linija gali prasidėti vienoje vietoje ir ji paprastai nukeliauja kažkur kitur. Ir žinome, kad geležinkelio linijos paprastai turi pradžią ir pabaigą, bent jau taip jos atrodo, kaip paskutinį kartą žiūrėjau žemėlapį. Gal aš ir klystu, bet. Maiklai, prašau. Na, aš galėsiu pratesti jūsų pavyzdį. Vokietijoje mes finansavome Nürnbergo Erfurto jungti. Ir šis projektas jau yra įgyvendintas, tačiau šalia Münchino yra gyvenimas dar vienas projektas, kuris turėtų sujungti Münchiną ir Zalzburgą. Ir tai yra įdomus projektas, jis padėtų mums su, e, uh, e, sukurti jungti su, uh, su kita šalimi. Tačiau uh, apie šį projektą yra visiškai pamiršta. Pam, dažnai nekreipiamas joks dėmesys, dėmesys pasienio regionams. Ir pavyzdžių yra gausybė. Jei yra finansuojamas, finansuojamos kelios statybos, tuomet visuomet klausima, ar galima bus imti mokestį po to už, e, na, už važiavimą šiuo keliu ar ne, ar galima bus gauti kokios nors finansinės naudos iš to. Ir kai yra tiesmės geležinkelis, pavyzdžiui, taip paskaičiuojama, kiek e, kainuos. Uh, visos infrastruktūros sukūrimas ir žinome, kad, kad paprastai ES galės finansuoti tik tai 3 ketvirtadalius tokių projektų. Ir geležinkeliai tikrai yra prastesnėje padėtyje nei, nei e, keliai. Mes iš esmės e, turime bendrą tikslą ir todėl negalime leisti, kad e, geležinkeliai būtų diskriminuojami. Ir todėl mums reikia kompromiso. Išsivystę regionai ir miestai. Komisija siūlo ap, aprib, nustatyti, kad, kad valstybė turėtų išleisti bazinį infrastruktūrą 2,2 procento BVP. Tai komisija nustatė šį rodiklį. Gerai, gal tam ir galima būtų pritarti, bet yra tokių miestų, kuriuose, pavyzdžiui, nėra uh, žiedinio apvažiavimo uh, kelio kuris ir būtų reikalingas. Ir gal ir negalima, nereikėtų finansuoti tokio projekto iš Europos Sąjungos lėšų, bet pagalvokime, kad kartais toks e, e, kelias galėtų e, būti ekologiškai labai naudingas, tai gal tuomet gal reikėtų jį finansuoti. Be to, vokiškoje versijoje yra tam tikras lingvisnės nesusipratimas. Rail Baltikai yra uh, uh, E, yra labai svarbus projektas, e, jis jungtų Varšuvą su Talinu. Tačiau pamirštame dažnai apie e, Prahą. Ir tai yra labai svarbu dėl to, kad sumažėjo nemažai eismas vidaus vanden, vandenų keliais. Ir pažvelkime į skaičius, tai laivai galėtų ir toliau naudotis. Uh, upėmis, tačiau upėmis gabenama vis mažiau yra krovinių. Ir jei 10 milijardų komisija ketina perkelti kitur, todėl turėtume paklausti komisijos, kur nukeliaus tos lėšos. Ir prahus negalima išbraukti iš projekto. Ir būtent mes turime užduoti šios klausimus, kadangi mes esame teisės kuriejai. Uh, 40, 20, 50, na, visi mano nurodyti skaičiai yra labai ambicingi. Ir atvirai turiu Jums pasakyti, kad aš gal ir, ir suprantu, kad ne visi galėsite pritarti šiems skaič, skaičiams. Tačiau dauguma pritarė tam, kad bent jau 40 procentų būtų investuojama į geležinkelius. Dėl visų kitų skaičių galima būtų ginčytis, bet e, tikrai dauguma pritarė e, pasiūlytiems 40 procentų. Mažiausiai 40 procentų turėtų būti skirta geležinkeliams. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Lenkija, Bulgarija, Rumunija į tai, kiek lėšų šios šalis gavo iš sąnglaudos fondo, pamatysite, kad ir kur buvo panaudotos tos lėšos, pamatysite, kad 99 procentai lėšų buvo išleista transporto projektams. Buvo nutiesta daugybė geležinkelių. Ir geležinkelio sistema yra labai gera. Aš galiu Jums pasakyti, kad, kad e, anksčiau tikrai buvo ne taip. Pone Perkeriu, Jūs šiek tiek pa, pavėlavote. Aš sakiau, kad Austrijoje ketinama yra statyti tris tunelius. Ir ekspertai sako, kad šie e, tuneliai kainuos 50 milijardų eurų. Ir ekspertai teigia, kad Austrija turi šios, e, šios pinigus. Tačiau dabar žinome, kad Austrija iš dalies dėl visų šių projektų prarado savo trigubo A e, reitingą. Ko mes norime Europoje? Mes norime, kad Europoje būtų e, statomi tokie tuneliai, kurie palengvintų keliones, bet mes norime, kad būtų taip pat e, tiesiami ir uh, ir miesto apvažiavimai. Mes Vokietijoje beje turime daugybę įdomių projektų, ir net UNESCO yra susidomėjusi e, jais. Pane Pikėma, tai jūsų pastabas vėliau pakomentuosiu. Dėkoju visiems ir tikiuosi, kad mes galėsime kartu bendradarbiauti ir parengti puikias nuomonės. Dėkoju. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 7 dienos. 12 valandos ir po to komitete balsuosime gegužės 31 dieną, o plenarinėme posėdėje šį dokumentą svarsysime ko gero Liepos mėnesį. Dėkoju. Kitų klausimų, aptarsimų klausimų neturiu. Kitas mūsų posėdis vyks gegužės 7 dieną, pirmadienį prasidės 3 valandą. Visiems dėkoju ir dėkoju vertėjams. Postis baigtas.